Dear colleagues, I will. Uh, may I ask you to. Brangus kolegos, prašyčiau susėsti vietas. May I ask you to take your seats? We would like to. Prašyčiau susėsti vietas, norėtume pradėti posėdį, kadangi dar turiu nemažai pranešimų padaryti. Tikiuosi, kad per tą laiką atvyks ir kiti kolegos. Pirmiausia, dėl darbo tvarkės. Pranešėjo pono Dijas Demera prašymų Šeštas darbo atvarkės punktas skirtas e, Europolo klausimams dėl trilogo dėrybų. Tai mes tą klausimą aptarinėsim prieš penktą darbo atvarkės punktą, maždaug 9 val. 45 minutės. Tad jeigu niekas neprieštarauja tokiam pakeitimui, darbo atvarkę tvirtinam. Na ir toliau dar turiu nemažai pranešimų. Pirmiausia, dėl kalbų režimo. Šiandien nenumatytas vertimas į estų, maltiečių, slovakų ir gėlų kalbas dėja. Atsiprašom dėl to. Toliau mes turim patvirtinti koordinatorių rekomendacijas, pranešėjų rekomendacijas. Ponios Grisbek, ji paskirta pranešėja m, mm, tokiam pranešimui bendradarbiavimas tarp Eurojusto ir Juotkalnyjos. Pone Kaufman iš socialdemokratų grupės pranešėja e, skirta kla, prane, prane, klausimų konsultavimasis tarp parlamento e, dėl Eurojusto ir Ukrainos. Ponas Dehovski paskirtas pranešėjų dėl Kroatijos e, įstojimo į konvenciją prie, prisijungimo prie konvencijos dėl finansinių interesų apsaugos ir ponia Makovei pranešta mm, pranešėja dėl e, ataskaitų apie 2014 metų biudžeto vykdymą. Tad galim tada patvirtinti tokias e, koordinatorių rekomendacijas. O dabar dar numatytas mūsų papildomas posėdis Strasbūrė, lapkričio 23-ąją. Turėsim balsuoti dėl pranešimų, kurie buvo atidėti praėjusį, nuo praėjusio pirmadienio ir tokiu būdu bus sušauktas pir, pirmadienį ateinantį e, susitikimas. Tai pirmiausia, balsuosim dėl nuomonės projekto, dėl Europos komisijos rekomendacijų, e, Europos komisijai rekomendacijų dėl būtent dėrybų, dėl priekybos paslaugomis e, susitarimo kartu dėl Šveicarijos konfederacijos dalyvavimo Europos prieglopšio paramos e, tarnyboje ir toliau dėl specialiojo pranešimo dėl Europos ombudsmeno mm, tyrimo susijusio su Frontexu. Tad visa, dėl to visa bus balsuojama per ateinantį mūsų komiteto posėdį, kuris vyks Strasbūre pirmadienį lapkričio 23. Na, o dabar šios dienos posėdis. Mm, šiandien darbo tvarkė numatytos diskusijos e, įvykiams Paryžiuje tema. Ir pirmiausia, aš norėčiau pagerbti šio išpolio aukas tylos minutę. E, tai, tai yra bus, e, paprašysiu pagerbti, kai prieisim prie to darbo atvarkės punkto. O dabar dirbsim toliau, pasikeisim nuomonėmis dėl pakeitimų, kurie buvo pateikti vadinamajam Turing vizos e, prane, pranešimui, kelionių vizos pranešimui. Tad pirmiausia, aš žodį suteiksiu pranešėjui, ponui mm, Ortefio ir po to šešėliniams pranešėjams, jeigu pageidautumėt ką nors pasakyti. Tad e, dabar žodį suteiksiu Jums, ponė Ortefeu. Oui, merci, Madame la Présidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Ponė pirmininkė priminė tą labai skaudų kontekstą, kuriame dabar gyvenime, gyvename. Praeitą penktadienį įvyko išpoliai Paryžiuje, kuriuos visi žinome ir mes ir, ir, ir kolegos e, tai labai jaučiam. E, Kalbant apie turing vizą, vis dėlto aš konstatuoju, kad e, yra tam tikro optimizmo tame pasiūlyme, nepaisant tos e, susidariusios specifinės dabar padėties. Turiu galvoje ir migrantų krizę, kuri rodo, jog e, turime silpnųjų vietų ir jog mums sunku tinkamai apsaugoti išorinės sienas. Uh, Taip pat e, e, susidurėme ir su terorizmo grėsmėmis, kurios nepripažįsta nacionalinių sienų. Tad e, aš esu pranešėjas dėl to pasiūlymo ir čia kalbama apie šios vizos, turing vizos išdavimą trečiųjų valstybių piliečiams. Tos vizos trukmė yra vienų ar e, dviejų metų trukmės. Aš e, pateikiau e, pasiūlymų, kurių esmė yra atkreipti dėmesį į tam tikrus, e, tai, į tam tikrus argumentus susijusius su aukšto lygio sportininkais, su uh, kai kuriomis kitomis profesijomis, kurių maršrutą būnant šiandien erdvėje būtų lengva nustatyti, todėl kad esant dabar išduodamams vizoms yra sunku nustatyti jų buvimo vietą. Taip pat šie aspektai yra susiję su tam tikromis profesinėmis kategorijomis bei susiekimu užtikrinti pakankamą saugumo lygį ir išvengti sukčiavimo ir piknaudžiavimo. Aš norėčiau dabar e, apibendrinti tos pagrindinius pasiūlymus. Visų pirma, yra siūloma susiaurinti taikymo sritį į, tuos, e, į tas profesinės kategorijas, e, kurių e, buvimas turi būti ilgesnis nei 3 mėnesiai. Antras dalykas - išplėsti tą buvimo laiką šiandien ar dviejų iki vienerių metų. Valstybių narių kompetentingos institucijos turi pateikti savo sprendimą uh, dėl e, buvimo vietos, tačiau ne dėl e, tos vietos, į kurią atvyksta pirmiausiai šiandieno erdvėje asmo. Valstybės narės turi būti informuojamos apie turing vizas ir jeigu toms valstybėms kyla problemų dėl saugumo, jos turi turėti teisę užblokuotą vizą. Toliau. E, sąrašo parengimą, sąrašo, kuriame išdėstytai dokumentai, pagrindžiantis dokumentai, siekiant išvengti sukčiavimo ir siekiant pagreitinti tas procedūras, kurios yra įgyvendinamos konsulatuose ar kitose valstybių narių institucijose. Šešta sąlyga - valstybių narių kompetencijos paisimas, turing viza ir nėra paslėpta nacionalinė ilgalaikė viza. Ir ta viza nėra e, siejama su gyvenamosios vietos garantija tam, tik, tam tikroje valstybėje narėje. Kolegos e, pateikė 72 pakeitimus. Mes turėjome ne vieną sustikimą su e, pranešėjais, šilniais pranešėjais ir aptarėme taikymo sritį, e, trukmę šiandieno erdvėje, e, kriterijus, pagal kuriuos e, skiriama kompetentinga valstybė ir pagrindžiančių dokumentų sąrašą. Šiuo etapu jau galime padaryti atitinkamas išvadas, remiantis pateiktais pakeitimais. Mes konstatuojame, jog pateiktas pasiūlymas turi kai kurių prieštaravimų. Yra parlamentarų, kurie pasisako už komisijos požiūrį. Paprastai tais atvejais yra siekiama maksimaliai atverti duris, tai yra apmant ir turistus, tai reiškia, kad praktiškai visus trečiųjų valstybių piliečius tie, kurie palaiko komisijos e, poziciją, kolegos, ir kur pasi, kurie pasisako už didesnį atvirumą. Ir e, taip pat jie mano, kad e, pirmoji valstybė, per kurią yra įvažiuojama erdvės, e, erdvė turėtų būti kompetentinga. Yra taip pat e, kolegų, kurie mano, jog sąrašas pagrindžiamųjų dokumentų turėtų būti daug detalesnis. Tai čia yra visai kita pozicija. E, Toliau, aš manau, kad nepaisant tų nuomonių skirtumų, vis dėlto įmanoma siekti susitarimo. Vakar vyko techninis susitikimas ir mes vakar aptarėme vienerių metų trukmės laikotarpį Šengeno erdvėje ir procedūrinius kai kurios klausimus. Tačiau, nepaisant to, dar liko spręstinų klausimų. Pavyzdžiui, taikymos ryties aspektas. Tai yra esminis e, klausimas, todėl kad jis susijęs su visais kitais straipsniais. Kai kurie kolegos nori įtraukti tokius trečiųjų valstybių piliečius, tų valstybių, kurie yra antrajame e, reglamento 539 priede. Tai yra Bosnija, Serbija, Malazija, kitako. ko Ir e, priminsiu, kad e, prieš ASEAN viršūnės susitikimą kai kurie valstybių piliečiai buvo sulaikyti kaip priklausantis ISIS. Tad e, kolegos ne visiškai sutarė dėl to sąrašo, ar jis turi būti atviresnis ar, ar siauresnis, bet nepaisant tų nuomonių skirtulių, aš esu optimistiškai nusiteikęs ir džiaugiuosi, kad apskritai yra dirbama konstruktyviai nagrinėjant e, šio pasiūlymo straipsnius, tad e, susitikimai tęsis ir kitą savaitę. Ir tikiuosi, kad mums pavyks parengti subalansuotą tekstą, kurį palaikys dauguma kolegų. Uh, Labai ačiū, ponė Ortef. Ir dabar žodį suteiksiu ponui Lopes Aguilar, socialdemokratų frakcijos e, vardu, šešėlinis pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, Pirmiausia, norėčiau štai ką išsakyti, kad ta, per tas pastarasias dienas mes iš tikrųjų jautėm solidarumą, solidarumą po, to, po tų siaubingų teroro išpolių įvykusių lapkričio 13-ąją. Ir mes iš vien esam kartu su Prancūzijos Respublika, su Prancūzijos žmonėmis. Ir suprantam, kad šie išpoliai yra E, Europos masto, tai yra išpoliai prieš mūsų civilizaciją, prieš mūsų vertybės. Ir suprantama, mes pasiryžę konkrečiai išsakyti solidarumo nuostatas. Ir būtent e, apie tai kalbėjo Prancūzijos prezidentas François Hollandas Prancūzijos senate. Ir kaip tik mm, buvo pasakyta, kad ES kiekviena valstybė narė turėtų imtis priemonių pagal ES sutarties 42 straipsnio 7 dalį. kad mes kalbam ne vien apie solidarumą, reiškiam solidarumą, bet kartu reiškinį vertinam ir politinę prasme, apie tai kalbam e, iš politinio, e, politinių požiūrių įvairiose frakcijose. Ir tą progą noriu padėkoti ponui Briusui Ortefe už nuveiktą darbą už tai, kad mes ieškojom kompromisų tam, kad tikrai būtų galima parengti nuoseklę parlamento poziciją dėl šito vadinamojo Turingo vizos pasiūlymo. Aš labai įdėmiai stebėjau, kaip vyksta darbas, tai susijęs su būtent mano paties darbu, susijusiu su vizų paketo pasiūlymu ir ponas Ortefe žino, kad aš nusprendžiau neteikti pakeitimo siūlymų šitam pranešimui, nes aš iš esmės pritariu komisijos pirminiam pasiūlymui, todėl nemanau, kad e, vertėtų, dėrėtų ar tiktų teikti pakeitimo pasiūlymų komisijos pirminiam pasiūlymui. Tad aš pritariu komisijos pirminiam pasiūlymui, komisijos pozicijai ir kalbėjausi su panu Ortefe, Ortefe ir sakiau, kad mūsų pranešimas e, neturėtų siauri, siūlyti siauri, e, siaurinti komisijos pirminio pasiūlymo apriepties. Tačiau dabar matėm, matėm pastangų, kad norima parengti E, platesnę e, Turingo vizos e, apibriešti, kad jie apimtų kuo daugiau asmenų. Bet mes pirmiausia turėtume pradėti nuo šio pasiūlymo apriepties, reikėtų ją tiksliai nustatyti. Čia kalbama apie konkrečias asmenų kategorijas, tokias kaip sportininkus, menininkus, E, į tą apriepti galėtų patekti ir verslininkai. Ar tam tikrų kategorijų turistai galėtų patekti į būtent Turingo vizos apibriešti ar pasiūlymo apriepti. Toliau Dabar vėlgi e, priklausomai nuo sistemos veikimo, kad būtų galima įvertinti. Toliau mes pasisakom už tai, kad institucijos vėlgi, e, kaip jos turėtų dalyvauti e, pačiame pareiškimų nagrinėjimo procese. Ačiū, ponė Valero, žaliųjų frakcijos vardu neįjungtas mikrofonas. Vertėjai negirdi, neįjungtas mikrofonas. ne tą mygtuką nuspaudžiau. Tai vėl, pirmiausia, pradėsiu nuo padėko žodžių pranešėjų už nuveiktą darbą Ir aš pritariu prieš, ką tik prieš mane kalbėjusiam pranešėjui, kad komisijos dokumentas iš tikrųjų yra geras, aš jį remiu, nes tikrai mes tikrai galėtume jam pritarti, nedaug ką tik tai pakeitę. Ta aš siūlau. Bet čia iš tikrųjų kalbam apie teisės aktą, kuris turėtų galioti ilgą laiką Ir vėlgi ir kartu mes kalbam apie tą laiką, kai dabar esam chaotiškoj gana migracijos situacijoje ir kartu vėlgi po tų baisių išpolių Paryžiuje ir po ankstesnių e, išpolių. Ir tokiu, tokioje situacijoje, ačiū, suprantama, labai lengva pasiduoti jausmams. Bet e, aš kaip teisininkė kalbu, Aš norėčiau, kad vis dėlto mes turėtume labai aišku teisės aktą, kuris galėtų ilgą, galiotų ilgą laiką, kuris būtų lengvai interpretuojamas ir lengvai taikomas įvairių institucijų. Todėl aš ir e, dabar e, aš negalėčiau pritarti pranešėjui, e, pranešėjo pranešimui, kadangi jame šiaip jau e, kai kas kertamasi su komisijos pirminiu pasiūlymu ir parengtas jis vadovaujantis emocijomis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labą rytą. Aš taip pat kaip ir kolegos Lopes Aguilar ir Valero pritariu komisijos pasiūlymui. Manau, kad uh, Komisijos pasiūlymas e, yra subalansuotas, turint omenyje e, siekiamus e, tikslus, įtvirtinant šią kelionių vizą. Mes suprantame pranešėjo nuogastavimus visiškai aišku mum jo nuogastavimai, turint omenyje pastaruosius iš, išpolius Paryžiuje, tačiau e, turime galbūt nesivadovauti emocijomis čia. Mes manome, kad komisijos pasiūlymas pakankamai subalansuotas ir jį remiame. Taip pat e, manome, kad e, turistiniai vizai e, neturėtų būti taikomi papildomi reikalavimai, kuriuos siūlo pranešėjas. Taip pat manome, kad Galbūt nereikėtų apsiriboti tik tai kur, kur, kur, kuriomis e, profesinėmis kategorijomis už borto gali likti menininkai, pavyzdžiui, čia. Ir e, mes manome, kad nereikėtų apriboti šios vizos teikiamų teigiamų e, aspektų. Kita vertus, Kalbant apie meninkų asociacijas, norėčiau priminti, kad e, daug kultūrinių įmonių yra mažos ir vidutinės įmonės, todėl labai e, svarbu būtų išsaugoti administracinius e, ryšius tarp tokio pabudžio įmonių ir nereikėtų didinti administracinės naštos. Taip pat turime siekti, kad komisijos pasiūlymas užtikrintų teisinį užtikrintumą Manome, kad e, ši priemonė gali iš tikrųjų palengvinti menininkų kelionės, verslininkų kelionės ir kitų profesijų atstovų, kurie turi teisę tą interesą būti ES teritorijoje. Daugiau negu 90 dienų. Dėkoju. Dabar žodis komisijos atstovams. Thank you. Good morning. Um... Labą dieną. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjui, ačiū gerbėmiems Europos parlamento nariams, kurie išsakė savo nuomonę ir kurie išaiškė paramą Europos komisijos siūlymui sukurti tą naują vizos tipą, kelionių vizą. Vyko iš tikrųjų diskusija dėl to, kokios apriepties tai turėtų būti viza. Europos komisija pasiūlė neapsiriboti tam tikrom kategorijom, bet pasiūlyti šiek tiek platesnę vizą, ją išduoti žmonėms, kurie turi legitimių interesų keliauti Šengeno erdvėje ir būti ten daugiau negu 90 dienų, jeigu, ypač jeigu jie gyvena vienoje iš valstybių narių. Tai štai, išklausėme komentarų e, kurių tikslas yra šiek tiek tą priepti sumažinti. Čia dar galima ieškoti kompromisu. Man atrodo, reikėtų e, sudaryti galimybę individualiems žmonėms keliauti Šengeno erdvėje. Tiesiog e, net, man netrodo, kad tai turėtų kelti didesnių problemų saugumui. Be abejo, valstybės narės yra sudariusios dvišalių susitarimus su kai kuriomis kitomis valstybėmis ir valst... Europos komisija tai yra svarbu. Uh, Reikėtų taip pat apibriežti, kas bus ta institucija, kuri vertins vizą, kuri vertins kokios trukmės tai turėtų būti viza, kiek galioti, pratesti ar ne ir panašiai. Čia reikės dar ieškoti sutarimo. Europos komisija pasiūlė metų laiko vizą išduoti, su galimybė ją pratesti metams ir panašiai. Tačiau, e, aš jau sakiau, kad kalbant apie dokumentus, čia reikalavimai, bent jau Europos komisijos siūlomi, yra labai griežti. 90 dienų buvimas turėtų nuotis kiekvienoje valstybėje narėje ir jis, jis turėtų būti, tie reikalavimai turėtų būti labai griežtai tikrinami turėtų būti tikrinama, ar žmogus turi reikiamas pajamas, kokios tai yra pajamos ir panašiai. Nežinome, kokia, kokia rizika kyla saugumui. Be abejo, Schengeno sistemos taisyklės būtų visiškai taikomos taip pat ir šiai vizai. Tad iš tikrųjų e, nelegaliai migracijai kelias turėtų būti užkirstas. Tie būtų komentarų iš Europos komisijos pusės. Präsident Salvador Vištų untervien. Žvelgiu į pranešėją ir klausiu, ar jis norėtų ką nors pridurti. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū visiems, kurie išsakė savo nuomonę ir komentarus. Kaip jau sakiau, savo įvadinėme pasisakėme, mes laikome skirtingo požiūrio ir aš ir toliau Nemanau, kad trečiųjų šalių piliečiai, kurie neatvyksta su labai tiksliais motyvais ir kuriuo atveju būtų sunku įrodyti, e, kokiu maršrutu jie keliauja ir panašiai, tiems nereikėtų taikyti šios būtent vizos. Aš manau, kad e, be abejo pažangos siekti dar galima, toliau dirbsime šią linkmę. Kitą savaitę vyks pranešėjų susitikimas dar ir tą progą siūlysiu kompromiso pakeitimus, kurie tikiuosi atspindės mūsų diskusiją. Na, tikiuosi, kad galėsime dirbti konstruktyviai ir taip pat, kad galėsime dirbti sparčiau. Tiek, ponė pirmininkė, dėkoju. Much, Ortefer, dėkoju, ponui Ortefe. E, kalbėsime apie visą eilę kitų visų. Ponas Lopes Aguilar dabar pasisakys. Thank you again. Chair. First of all... Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu išsakyti bendrą pastabą. Gerbiami kolegos, gerbiami Europos parlamento nariai, E, šešėliniai pranešėjai dirba prie pakeitimų, kurie buvo pateikti pranešimui. Atsižvelgiau į tuos e, siūlomus pakeitimus ir dabar dirbame su šešėliniais pranešėjais, kad galėtume rasti reikiamus kompromisus ir kad galėtume e, kuo plačiau juos atsižvelgti. Gyvybiškai svarbu yra dirbti visiems kartu, kad galėtume turėti gerą darybų poziciją ir kad būtume tinkamai pasirengę deryboms su taryba. Turime turėti tai omeny ir veikti strategiškai. E, esu pasirengęs susitikti su šešėliniais pranešėjais tiek, kiek reikės. Galime susitikti ne tik bendrų posėdžių metu, bet jums pageidaujant galime susitikti ir dvišalių pagrindų. pagrindų Jau esame nuveikę tam tikrą darbą, turime sulaukę pakeitimų. Trys šimtai penkiasdešimt septyni pakeitimai buvo pateikti kol kas. Tačiau norėčiau pasakyti, kad pakeitimų svarsimas vyks pirmas ir ne, tikrai ne paskutinis jis bus. E, esame nustatę tris e, šešėlinių pranešėjų posėdžius ir jeigu reikės, susitiksim ir papildomai, susitiksim jau kitą savaitę Strasbūrę su šešėliniais pranešėjais. Taigi, mūsų darbo tvarkė būtų tokia. iki metų pabaigos vėliausiai turėtume balsuoti dėl šio pranešimo. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu ir svarbu, kad dar šiemet savo poziciją parengtume, kad 2015 ji būtų apibriešta kaip tokia. Tuomet darybos galėtų prasidėti e, pirmininkaujant jau Olandijai. Kai dėl pakeitimų aš remiu e, pačią supaprastinimo mintį, kuri yra taip pat ir komisijos mintis Tikslas yra toks – palengvinti vizų pratesimą, kad būtų galima atsisakyti tų didelių ir gremėziškų kartais vizų pratesimo ar išdavimo procedūrų. Apie tai kalbama jau vizų kodekse. Taigi mes rengiame naują vizų kodekso versiją, kurios, kurio tikslas yra palengvinti e, vizų išdavimą ir pagerinti kelionės sąlygas žmonėms, kurie nori keliauti. Taigi, remiu komisijos siūlymą ir pakeitimus, kurie yra nukreipti šią linkme, kurių tikslas yra palengvinti vizų išdavimą, kad procesas būtų kuo paprastesnis, ypač kai kalbama apie trumpalaikes e, vizas. Taigi atnaujinkime tą vizų kodeksą. Mes jau turime patirties, kaip tas kodeksas veikia per keltį metų taikymų. Taigi svarbu, kad tie, kurie keliauja legaliai, turintys visas, galėtų tą daryti lengviau. Taip pat reikėtų e, apibriežti aiškiau, kas yra artimi giminaičiai, kas yra. Taip pat reikėtų supaprastinti e, ir daugkartinių vizų išdavimą. Yra daug pakeitimų, kurių tikslas yra e, toks, kad vizos kainuotų brangiau. Turime čia galbūt šį beitą racionalizuoti. Kainos kainomis, tačiau turime neužkirsti kelio žmonėms keliauti. Kad žmonės, kurie keliauja legaliai, nesutiktų savo keli kokiu nors keistų kliūčių. Tai kurie pakeitimai yra susijęs su sveikatos e, draudimu. Ir čia remiu komisijos siūlymą. Ir žinau, kad EPP turi tikslą priversti keliautojus turėti medicinos draudimą sveikatos draudimą tiksliau. Ir vėl žinome, kad Europos komisija turi minti, kad norint pareikalauti sveikatos draudimo turėjimo reikia atlikti didesnę detalesnę analizę šio klausimu. Svarbu taip pat nepamiršti ir kelionių vizų. E, keliautojo sveikatos draudimas nėra iš ankstinė sąlyga atvykti į šalį pagal dabartines e, galiojančias Šengeno kodekso taisyklės. Tai nėra reikalavimas. Tokio nėra e, reikalavimo Šengeno kodekse, tai kodėl toks reikalavimas turėtų atsirasti dabar? Ir čia vėlgi yra toks dalykas, kurį reikėtų gal labiau pasiaiškinti, pasiaiškinti su Europos komisija dėl to. Kai dėl pakeitimų, kurie yra susiję su uh, giminaičių artimųjų apibrieštimi, man atrodo tinkama Europos komisijos linija. Manau, kad teisingas požiūris turėtų būti toks. Turėtume parengti paremti tą tikslą, kad palengvintume vizų uždavimą šeimos nariams. Pritariu pakeitimams, kuriuos pateikė kolegos ir e, remiu komisijos siūlymą. Paskutinio šešėlinių pranešėjų sutikimo metu mes netgi nusprendėme žengti žingsnį toliau. E, Trans komitetas pateikė savo nuomonę ir buvo numatytas E, netgi e, įvesti tokį rodiklį kaip geografinis atstumas įvertinant laiką, kiek žmogui reikia, kad jis galėtų atvykti. E, legaliai keliaujantis asmenys turėtų būti registruojami tam tikram registre ir čia sulaukėme nemažai pakeitimų. Aš čia siūlau kompromisą, kur manau turėtume būti pasirengę ieškoti to kompromiso. Reikėtų remti štai tokią logiką. Atsižvelgti į tai, kas sakė EPP, jiems atrodo primtina, kad asmuo, kuris turi būti gavęs tris vizas, kad galėtų būti laikomas asmenių keliaujančių pagal taisyklės. Tai yra irgi vienas iš tų, štai tų elementų. Jeigu kažkas turi daugkartinę vizą, jis ar ji yra laikomas asmeniu, kuris e, nuolatos keliauja. Tai yra papildomas elementas, kuris leidžia daryti išvadą, kad bus tas asmuo yra nuolat keliaujantis ir kad vizom, visų taisyklės yra taikomos teisingai. 147 pakeitime yra numatyti tam tikri aspektai šiuo klausimu. Dabar oro uosto ir tranzitinės vizos. Šiuo klausimu irgi sulaukiam pakeitimų ir turiu pasakyti, kad e, jie yra įvairiausių krypčių. Dirbu su šešėliniais pranešėjais ir ieškom kompromiso, kuri būtų primtina daugumai. Kai dėl atstovavimo. Reikia pasakyti žmonėms, tai yra papildoma našta, jeigu, ypač jeigu jie keliauja toli. Dažnai žmonės turi keliauti trečiosios šalies sostinę kokios nors ir ten užpildyti visus dokumentus. Ir galbūt galėtume pagalvoti apie tai, kad tas asmo galėtų atvykti kažkuria iš ES valstybių, kuri galbūt būtų arčiau negu ta trečioji kažkuri šalis. Tad kai kuriuom aplinkybėm iš tikrųjų ta procedūra galėtų būti palengvinta, kaip kalbama apie tai 15 pakeitime. Ir dabar humanitarinės vizos. Čia labai svarbus klausimas. Kolegos jau žino, kad e, dirbti prie šio klausimo reikės. Ir man atrodo, reikėtų pasinaudoti tą galimybę ir pagerinti humanitarinių vizų išdavimo sąlygas turime reglamentą šią linkme, bet atsiranda prieštaravimo tarp 19-25 straipsnių dabartinių vizų reglamentų srity. 19, 19 straipsnė yra kalbama apie reikalavimus, o 25 straipsnių reikalavimą taikyti šengeno taisyklės. Bet turime tiesiog išplėsti teisinės galimybės žmonėms, kurie bando Europos Sąjungą atvykti. Nes jeigu nebus teisėtų, uh, galimybių atvykti, tai tie žmonės bandys patekti nelegaliai. Tuo būdu e, patekdami į nelegalių žmonių vedlių rankas. Ir e, tuomet vėl atsiras daugiau painiavos tarp keliautojų, prieglopščių, e, siekiančių asmenų ir, ir ekonominių migrantų. Manau, kad nevyriausybinės organizacijos ir, ir, ir kiti subjektai atsakingi uh, už šį klausimą turėtų ištiesti savo nuomonę. 309 pakeitimas, kur kalbama apie Europos humanitarnės visos sukūrimą, man atrodo, yra labai svarbus. Būtų sudarytos aiškesnės taisyklės, būtų aiškesnės teisinės taisyklės e, nei tos, kurias iki šiol turi valstybės narės. Ir tuomet būtų galima uh, praktikuoti humanitarinės vizos išdavimą daug e, paprasčiau. Man atrodo, naujoje versijoje dokumento mes turėtume pagerinti tai. Ir iš tikrųjų, tuomet galėtume atsižvelgti į tai, kokios žmogiškos dramos patiriamos, kai reikia tų, tų, tų, tų, tų vizų išdavimo. Esu jūsų paslaugoms, jeigu turėtumėt papildomų klausimų, kolegos. Ačiū. Pirmininkė. Šiai diskusijai turime labai nedaug laiko. Ponas Ortefiu pavaduoja poną Becker. Prašau. Oui, madame la présidente, monsieur le rapporteur. Et... Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė. E, Aš e, e, pasisakau ir pono Becker vardu, kuris negali dalyvauti. Taip, siekiame kompromiso, diskusijos tęsiasi toliau. Kita savaitė vyks e, susitikimas. Kol kas kai kurios nuostatos dar nėra patenkinamos, tačiau tikimės pasiekti kompromisą ir dėl to. EPP labai svarbu yra palikti pakankamai veiksmų laisvės mūsų konsulatams, kad jie galėtų taikyti tą teisės aktą normaliai kasdien. Aš norėčiau atkreipsiu sudėmėsi į 295 pakeitimą, Monikos Helmajer, mano ir, ir pono Bekerio pakeitimas. Čia kalba sukasi apie 21 straipsnio trečią dalį, kuri numato, kad daugkartinė trijų metų viza yra išduodama tiems keliautojams, kurie e, yra registruoti kaip nuolat keliaujantis. Mm ir norime, kad e, žodis ir čia būtų pakeistas galbūt e, žodžiais. Mes manome, kad dėl sau, kad saugumo požiūrių čia nekyla grėsmės, tačiau konsulatai turi turėti pakankamai veiksmų e, laisvės veikti tais atvejais, jeigu yra abejonių, kad galėtų esant reikalui uždrausti daugkartinę vizą, jeigu yra tam pakankamas pagrindas ir kad nuostatos e, leistų jiems tai daryti. Ponas e, Becker ir aš taip pat manome, kad e, reikėtų kad sveikatos draudimo kriterijus būtinai būtų įtrauktas, taip pat nuostatos dėl e, taikymos ryties įtrauktos. Dar kartą Dėkoju Ans tai Bekeriui už e, atvirumą ir konstruktyvumą bendradarbiaujant. Dėkoju. Dėkoju dabar pane Valero. Labai ačiū. Pirmiausia, ačiū pranešėjui už gerą darbą. Taip, E, kaip, manau, kad komisija pateikė gerą pasiūlymą ir kartu pranešėjo. Pranešėjas e, irgi pateikė gerą pranešimą. 53 pakeitimai pateikti ir tai rodo, e, kokį, kokį, kokį didelį dėmesį šitiems klausimams teikia pranešėjas. Mes tikrai turėtume priimti tokį teisės aktą, kuris galiotų ilgą laiką ir kad nesivadovautume dabartinėmis emocijomis, kurios kyla iš migracijos chaoso ir būtent teroristų išpolių. Tad mes turėtume labai blaiviai e, suvokti ir kartu labai atidžiai renkti teisės akto tekstą komisija ir kartu e, taryboje e, e, kalba apie teisėtus būtent kelius asmenims atvykti į ES ir, ir tą, to mes neturėtume išleisti iš akių. Maničiau, dabar tas mokestis dabartinis numatytas už vizos išdavimą per didelis, nes jis tikrai neįkandamas, nemažai keliautojų atvykstančių iš neturtingų e, valstybių ir tam aš esu irgi pateikusi pakeitimą. Really Farò del mio meglio. Bene, intanto ringrazio anche io il, il relatore Lopez Aguilar per il buon lavoro svolto. Dėkuoju už atliktą darbą. Aš e, palankiai e, žiūriu į e, pateiktą poziciją ir palaikau ją. Taip pat manome, kad reikia panaudoti vizų kodeksą siekiant padėti migrantams, kurie turi atvykti į Europą dėl humanitarinių priežasčių. Taip pat manome, kad nereikėtų dubliavimuose čia. Manome, kad e, yra būtina antrajame straipsnėje įtraukti argumentą dėl humanitarinių motyvų, nes vizų kodekse yra numatytos tam tikros e, išimtis susijusios su e, humanitariniais sumetimais. Be kita ko, čia kalba sukasi ir apie prieglaušio um, prašytojus. Toliau kitas aspektas, jo nelabai komentavo pranešėjas, tai yra nediskriminavimo principas numatytas ES e, e, sutartyje ir pagrindinių teisų hartijoje. Mes manome, kad e, per nelig daug čia yra kalba apie nelegalę migraciją, ir dėl to, tiksliau, atsiprašau, yra per daug e, akcentuojamas e, teigiamas aspektas, nepakankamai akcentuojamas nelegalios migracijos e, pavojus. Ir mes e, manome, kad dėl to gali kilti tam tikros e, diskriminacijos. Toliau e, kreipimasis e, į. Ap, skundo galimybė. Mes manome, kad e, reikėtų užtikrinti, kad tokia galimybė būtų užtikrinama ir kad jinai nekainuotų pakankamai brangiai, optimizuojant viską. Pane Viržyje. Aš pabandysiu kalbėti trumpai. Norėčiau atsiprašyti pono Ortefiu, kad e, nedalyvavau anksčiau vykusiuose diskusijose, tačiau mes kartu dirbame rengdami e, šitos pranešimus ir mano pozicija dėl abiejų e, tekstų yra panašiai. Pono Aguilar pranešimas. Čia turime nepamiršti šitos peržiūros pradinio tikslo, nepaisant dabartinio konteksto. Čia kalba sukasi apie žmonės, kurie reguliariai vyksta į Europos Sąjungą. Susidaro įspūdis, jog iš principo čia labai įtariai žiūrima be kita ko ir komisija, kuri atrodo nesirūpina saugumu ir man atrodo, kad gaila, kad taip yra, kad taip žiūrima. Noriu priminti, du dalykus. Aš nemanau, kad šita peržiūra turėtų kvestionuoti kai kurios principus, kuriais remiasi ES šioje srityje. Visų pirma, turiu galvoje šeimų susijungimo teisę ir teisę į sveikatą. Yra kai kurių pakeitimų, kurie man kelia problemų dėl šitų dalykų, bet tikiuosi, kad e, rasime e, sprendimą šitų klausimų ir susitarsime. Toliau, humanitarinės vizos. Vienas viena iš priežasčių, dėl kurių kyla problemų ties ES sienomis ar kai kuriuose valstybėse narėse, e, yra ta problema, jog nėra užtikrinamos tinkamos sąlygos pateikti prieglopščio prašymą, kadangi nuo pavasario tik tai 150 asmenų e, gavo. E, E, leidimą, tai vis dėlto padėtis yra rimta, mes turime dirbti toliau e, e, šiuo klausimu ir palaikau pono Agilaro poziciją. Dėkoju. Dabar komisijos atstovė žodis, tik prašau kalbėti labai trumpai. Dėkoju labai trumpai dėl kai kur iškeltų dalykų. Pirmiausia, dėl sveikatos draudimo. Europos komisija neturi E, įrodymų apie tai, kad būtų stiprinamas šis reikalavimas. Kaip pranešėjas teisingai sakė, tai nėra sąlyga atvykimų į Šengeno erdvę. Tad taip, tai buvo e, skundų dėl to, kad medicinos paslaugų ir kai kurios sąskaitos nebuvo apmokėtos. Tačiau nežinau, ar tai jau yra pagrindas pridėti šį reikalavimą, turėti sveikatos draudimą atvykimų į Šengeno erdvę. Kai dėl artimų asmenų atvykimo palengvinimo Europos komisija turėtų harmonizuoti šį klausimą su egzistuojančiais reikalavimais ir e, be abejo šeimos nariams turėtų būti taikoma galimybė laisvai keliauti. Ir kol kas irgi dar čia turėtume padirbėti, kad parengtume harmonizuotą požiūrį kai dėl daugkartinių vizų nuolatiniams keliautojams, registruotiems keliautojams. Čia komisija dar dirba, dar e, manevro laisvė šiek tiek čia lieka, tad manau, kad galėtume galvoti apie palengvinimą vizų gavimo nuotinims keliautams, kai dėl humanitarinių vizų, taip vadinamų, Europos komisija anksčiau yra išreiškusi savo požiūrį šiuo klausimu, mes pritarėme principui e, pačiam, e, tačiau manau, kad tai nebūtų teisingas, e, teisinga priemonė, nes čia reikėtų galvoti labiau apie trumpalaikio buvimo vizas. Ir ši, šiame dokumente to klausimo ko gero liesti nereikėtų. Ačiū. Pirmininkaujančios valstybės Luxemburgo atstovai, labai trumpai prašom. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ačiū už man suteiktą galimybę pasisakyti taryboje. Europos komisijos siūlymas dėl vizų kodeks, kodekso e, vyksta e, svarstymas šiais klausimais labai intensyviai. E, bendrųjų reikalų taryba buvo susirinkusi, e, teisingumo tiksliau reikalų taryba buvo susirinkusi spalio mėnesį ir pateikė savo darbą. Pirmininkauti valstybė atsižvelgs į ten išdėstas nuomonės ir stengsimės, kad iki metų pabaigos šis dokumentas būtų priimtas. Kai dėl vizų kodekso naujos redakcijos mes remsimės gautais pakeitimais. Reporter, one, one sentence. Vienas sakinys dar pranešėjui apibendrinimui. Ponas Lopės Akilė, noriu padėkoti už parodytą paramą pranešėjų pozicijai. Ačiū EPP pasirengimui siekti kompromisų visą eilę klausimų. E, taip pat noriu padėkoti Europos komisijai už paaiškinimus. Nes iš tikrųjų sveikatos draudimo reikalavimas yra toks klausimas, dėl kurio dar reikės padirbėti. Tiesiog reikėtų e, dar atsižvelgti į, į šį klausimą dėl humanitarinių vizų. Manyčiau, kad dar turėtume dirbti prie šių klausimo su šešėlinės pranešėjais ir reikėtų šį, šią galimybę išplėsti, kad tokias vizas galėtų gauti žmonės, kurie nori atvykti Europos Sąjungą dėl humanitarinių vizų priežasčių. Čia būtinas e, konkretus požiūris, e, labai e, supratingas požiūris. Lauksiu pakeitimų šio klausimą. Ačiū. Valsavimas dėl abiejų pranešimų 30 lapkričių yra numatytas, o dabar keliaujame prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra ataskaita dėl trilogo pranešimo, dėl e, pono Demera pranešimo. Prašau. Muchas gracias, señora presidenta. Mi primera palabra. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau reikšti užuojautą ir solidarumą Prancūzijos žmonėms ir Prancūzijos institucijoms po įvykusios tragedijos. Taip pat e, norėčiau pasakyti, kad e, kaip teisėkuros institucijos atstovas, esu pasiryžęs veikti savo darbo srityje. Dėl Europolo vyko devini trilogai, trys pirmininkaujant Italijai, trys pirmininkaujant Latvijai ir trys pirmininkaujant dabar Luksemburgui. Mes taip pat turėjome dešimt techninių susitikimų. Kitas trilogas bus arba paskutinis, arba prieš paskutinis. Jisai vyks kitą ketvirtadienį, lapkričio 26 dieną. Per paskutinį trilogą bandėme pasiekti keletą kompromisų. Aš pats rengiau pasiūlymus. Mums pavyko susitarti dėl šešių punktų atsiprašau, e, mums dar nepavyko iki galo susitarti dėl šešių punktų, kurie dar e, e, lieka atviri, tačiau kurie galėtų įeiti į didįjį konsensus, kompromisinį susitarimą. Čia kalba sukasi apie vykdomo direktoriaus paskirimą, apie egzistuojančius bendradarbiavimo susitarimus, Europos parlamento narius e, valdyboje. Toliau e, apie padalinį, kurį užsijima turinio internete klausimais ir e, apie suinteresuotas privataus sektoriaus pusės. Per trilogą mums pavyko susitarti, kad taryba užfiksuos pasiektus rezultatus kaip galimo kompromisinio pasiūlymo variantą ir paskui matysime, ar tai primtina parlamentui kaip e, darybų partneriui. Vienintelis atviras klausimas, dėl kurio dar nėra susitarta iki galo, yra klausimas dėl to padarinio, kuris nagrinėja turinį internete. Mes labai daug tikimės ir manome, kad e, taryba greitai pateiks savo poziciją šituo klausimų. Tikiuosi, kad pateiks labai skubiai reaguodama į terorizmo grėsmę. Aš manau, kad mūsų demokratinėme pasaulyje, demokratinėje visuomenėje piliečių apsauga nuo terorizmo yra esminis dalykas. ES e, kompetentingos institucijos užtikrinančios saugumą ir tarp jų ypač Europolas turi turėti pakankamai veiksmingų priemonių, kad galėtų veikti skubiai, kad galėtų užsimti prevenciją ir užkirsti kelią teroristiniams išpoliams, kurių grėsmė kyla. Pranešėjas ir jo frakcija pasisako už teisėkuros aktą, kuris būtų priimtas pagreitinta procedūra ir kuris būtų konsensuso objektas. Mes e, taip pat e, pripažįstame, jog labai konstruktyviai veikia ir šešėliniai pranešėjai siekdami kompromiso, tačiau aišku, jeigu galų gale mums nepavyks pasiekti to e, kompromiso, mes ir toliau dėsime pastangas ir e, paskui balsuosime tuo klausimu. Mes turime veikti aktyviai, todėl kad e, teroristai nesnaudžia. E, kaip žinome, jie yra pasirengę daryti išpolius ir prieš e, Šarlio de Golio ruostą Paryžiuje ir prieš Paryžiaus biržą. Mes turime kovoti su šiomis problemomis Prokuroras Malenas yra ne, ne politikas. Mes palaikome jį, bet suprantame šiame kontekste ir mums tenkančią atsakomybę. Labai ačiū, ponė Dijas Demera. O dabar, brangus kolegos, mes visi žinom praėjusį penktadienį vakarą Paryžių sukrėtė teroro išpoliai, per kuriuos žuvo daugiau kaip 130 asmenų, nukentėjo keli šimtai ir buvo paskeltos e, gedulo dienos Prancūzijoje. Tad e, e, visi šie teroro išpoliai E, dėl to mes negalėjom praėjusi pirmadienį surenkti e, posėdžio, kadangi e, vėlgi netos nuotaikos buvo, bet teroro išta, dėl teroro išpolių žuvo tiek daug žmonių, tiek daug sužeista ir todėl mes mastom apie aukas ir jų artimuosius. Ir todėl aš norėčiau pagerbti išpolių aukas e, vienos minutės tyla. Dabar toliau numatytos diskusijos mūsų institucijos, e, mūsų e, valstybių narių pareiga tiesiog sutelkti visus išteklius tam, kad būtų galima kovoti su terorizmu. Europa susivienijusi atsakydama į teroro išpolius, ir tikrai pasiryžusi patraukti tų išpolių autorius e, atsakomybėn. Tad dabar mes turėtume pagreitinti dar, darbą susijusiu su atsaku į terorizmą. Rytoj numatytas nepaprastasis e, daus reikalų ministrų susitikimas ir todėl mes turim e, čia atstovų, svarbių at, su klausimu susijusių atstovų, iš kurių išgirsim naujausias informacijos šiuo klausimų. Tad pirmiausia, norėčiau pasveikinti ambasadorių Brauną, kuris atstovauja e, tari, pirmininkaujančiai taryboje valstybei. Ir jis trumpai pakalbės apie tai, kas bus aptariama per nepaprastai mm, teisingumo ir vidaus reikalų ministrų sustikimą rytoj. O po to e, suteiksiu žodį ponui Ruetai, kuris kalbės Europos komisijos vardu. Po to išklausysim Europolo direktoriaus pono Veinraito, kad šis e, vėlgi e, pakalbėtų apie valstybių darių e, perspektyvą dėl atsako į teroro išpolius. Ir po to tada suteiksiu žodį komiteto nariams. Tad dabar pirmiausia kalbėkite, ponė Braunai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai Europos parlamento nariai, po tragiškų įvykių penktadienį, iš penktadienį šeštadienį sulaukėme naujų pavojų signalų. E, matėme, kas vyko už vakar ir vakar. Tad manau, kad yra laikas, kad vidaus reikalų ministrai ir teisingumo ministrai susirinktų aptarti įvykių ir pagalvoti, kokią atsaką ES galėtų pateikti tų įvykių akivaizdoje, reaguodama į teroristinę grėsmę, kurie iš tiesų reali. Ir ta, ta grėsmė buvo aiškiai mums visiems pademonstruota. Sekmadienį diskutuojant su Prancūzijos kompetentingomis struktūromis, Luksemburgas pirmininkaujantis nusprendė sušaukti neįlinį posėdį šį penktadienį. Rinksis, kaip sakiau, vidaus reikalų ir teisingumo reikalų ministrai. Bus diskutuojama apie tai, kokie, tu, kokie turėtų būti nedelsiama redak, e, reakcija. Reikės, bus ne tiek kalbama apie ilgalaikės priemonės kovant su terorizmu, bet apie tokias, kurias reiktų pritaikyti nedelsiant. Uh, Visą tai dar kartą rodo, kad tai, kas įvyko, kad keitimasis informacija nevyko taip, kaip būtų turėjęs vykti. Yra kai kurių priemonių, kurios turėtų būti įgyve, turės turėjo būti gyvenintos iš karto po Šarly Ebdo įvykių. Ir tai nebuvo įgyvendinta. Taigi matome, kad Svarbu gyvendyti anksčiau priimtus sprendimus ir imtis veiksmų, akcentuojant naujus dalykus kovoje su terorizmu. Europol direktorius galbūt plačiau kalbės apie keitimąsi informaciją ir apie keitimąsi žvalgybiniais, žvalgybinė informacija. Aš pats kalbėsiugi labiau apie kitus dalykus. Be abejo, bus pateiktas išvadų projektas ir tos išvados bus labiau operatyvinio pobūdžio, ne bendro politinio pobūdžio ar filosofinio pobūdžio, o operatyvinio. Na, bendru požiūriu, kalbant apie bendrą politiką, pastangos bus dedamos paskui, po to, kai bus patvirtintos priemonės kovai su terorizmu. Tose išvadose bus kalbama apie aštuonis svarbius dalykus. Europos PNR, kova su e, terorizmo finansavimu, šaunamųjų ginklų kontrolė, keitimos informacija ir žvalgybiniais duomenimis, e, patikromi, bus kalbama patikras prie sienų ir taip pat bus stebimi migracijos keliai, darome atitinkami rašai apie tai bus peržiūrėtas, peržiūrėtos taisyklės kovai su terorizmu ir taip pat bus iš trečių šalių atvykstančių piliečių reikalaujama pateikti pažymas apie teistumą, tiksliau apie tai, kad asmenys nėra teisti. Taigi žinote, kas įvyko, žinote bendrą kontekstą, žinote, kad taryba būtinai norėtų kuo greičiau užbaigti šio klausimo nagrinėjimą Ir taip pat kartu su parlamentu turime dirbti prie tokių sudėtingų klausimų kaip skrydžiai Europos Sąjungos viduje ir taip pat pažeidimų įvairių nustatymas šioje srityje. Taip pat svarbu apsitarti ir dėl keleivių duomenų sulaikymo. Čia dėrėtis nereikia, dėrybos vyksta, ministrai dirba, atsižvelgdami į dėrybas ir bandysime atlikti viską, kas reikalinga. Europos komisija taip pat norėtų tų galimybių perimetrą šiek tiek padidinti. Kai dėl ginklų. galime pasidžiaugti sprendimu, kuris buvo priimtas patvirtinus direktyvą dėl ginklų. Europos komisija pateikė tokį direktyvos projektą, kur kalbam apie įvairių kategorijų ginklus. Frontex ir Europol taip pat yra kviečia, kviečiamos E, suintensyvinti veiksmus, kad pavyktų aptikti nelegalius ginklus ar jų prekybos grandinės. Jų sienos, iš, iš, išorės sienų kontrolė taip pat turi būti suintensyvinta, būtina koordinuoti tų, tas e, patikras prie sienų ir imtis įvairiausių jau dabar egzistuojančių mechanizmų, kurie turėtų būti taikomi aktyviau. Taip pat būtina pasitelkti ir pirštų anspaudų registravimo sistemas, naudotis tuo tyrimų metu, nes tai turėtų būti tikrai efektyvi sistema turėtų būti sukurtas ir informacijos tinklas, kuris padėtų aptikti bet kokią grėsmę, bet kokį teroristinį pavojų. Visa tai yra susiję su lapkričio 9 vykusio tarybos posėdžio išvadomis, kai kurie dalykai susiję su, su naujų dalykų įdėgimu, kaip smart borders, išmanios sienos ar, ar ar kitos priemonės turėtų būti taip pat įgyventintos atsižvelgiant į dabartinį kontekstą. Žinau, kad šiam komitetui kartais e, tam tikri dalykai kelia problemų, tačiau grįžti turėsim prie to klausimo, apsitarti dar dėl jo. Atsižvelgsime taip pat ir į Prancūzijos siūlymus, kad būtų galima geriau dalytis atsakomybę. Šį kartą gal dėl to nediskutuosim, visą tai yra paliekama perspektyvai, ateičiai. Ir dėl to labiau iš esmės bus de, diskutuojama šiek tiek vėliau. Frontexas ge, raginamas vykdant jam tenkančias pareigas migracijos srityje e, neužmiršti saugumo aspektų ir kovos su terorizmu aspektų. Kai dėl keitimos informacija, man atrodo, Interpolo direktorius daug geriau negu aš išdėstis šį klausimą. Juolab, kad jis ir pats dalyvauja rengiant išvadas, kurias teiksime tarybai. Pirmiausia, koreper bus diskutuojama šiais klausimus, o paskui taryboje. Tai jau turėtų įvykti artimiausių metų kad dėl terorizmo finansavimo vėlgi bus diskutuojama dėl to, bus susiekiama pagerinti bendradarbiavimą pirmiausia. E, turime taip pat finansinės žvalgybos padalinį, kuris turėtų veikti sėkmingai. Baudžiamosios, baudžiamosios teisės priemonės taip pat turėtų būti taikomos sėkmingiau kovai su terorizmu. Svarbu, kad e, į ES teisyną būtų įtrauktos nuostatos panašios, kaip e, tai buvo padaryta jungtinėse valstijose ir, ir, ir tokie dalykai, kurie buvo aptarti taip pat ir taryboje. Tai štai, dirbsime kaip įmanoma greičiau, kad galėtume kuo greičiau duoti atkirti galimam terorizmui siaučiančiam Europoje. Tiek norėjau pasakyti. Toks būtų mūsų rytojaus posėdžio meniu, jeigu taip galima pasakyti. Kito eilinio tarybos posėdžio metu kuris vyks gruodžio 4-5, grįšim prie tų klausimų ir tuomet galėsime pateikti labiau strateginės kryptis, o tuo tarpu dabar e, stengsime spręsti pačius skubiausius klausimus. Ačiū, ponia pirmininkė. Labai ačiū, ponia Braunai. Toliau ponas Rūten, ponia pirmininkė. Ponia Kinga. Gerbėmieji parlamento nariai. teroro išpoliai sukrėtė mus visus. Ir kartu, pasižiūrėję 2015 metus, tai matom, kad jau buvo keletas išpolių. Charlie Hebdo, Danijoje, Kopenhagoje, išpoliai Talis traukinyje. Be to buvo teroro išpolių už ES e, ribų, kai kurie nepavyko. Tad e, labai tikrai naudinga, kad per vidaus ir teisingumo ministrų tarybą būtų primenama, kad mes turim Europos saugumo darbo atvarkę, kuri beje ir čia buvo aptarinėjama ne kartą. Na, o per pastaruosius mėnesius mes daugiausia dėmesio skiriam migracijos kriziai ir vadinamajam pabėgėlių teikiamam iššūkiui. Bet kartu mes kartu dirbam ir Europos saugumo strategijos tam tikrais klausimais. Taip, čia dabar mm, galima sakyti, kad mes padarėm pažangą tam tikrais klausimais, bet kita vertus, pažiūrėjus į tikrovę, tai mes turėtume mm, būti kuklesni pasiekimų prasme. Taip, dabar mes dirbom su Europolu, e, internete skelbiamos informacijos turinio atžvilgių, e, tai yra tam tikrus centrus sukūrėm, kuriuose dirba žmonės e, su radik, radikalėjimo procesais ir panašiai. Tad kartu Mm, Cepolo klausimais, beje, jūs mm, ne per seniausia patvirtinot teisinį Cepolo veikimo pagrindą ir Cepolo struktūra įgalins e, tiesiog keistis mm, policijos tarnautojais. Be to mes dabar e, peržiūrim Šengeno vadovą kartu su Europolu, kitomis ES agentūromis parengėm bendrus rizikos vertinimo rodiklius, kuriais vadovaujamasi saugant sienas. Bet vėlgi, žiūrint į tai, kokia tikrovė, viso to neužtenka. Nuo penktadienio nakties išpolių, nuo šeštadienio ryto e, komisija suaktyvino vadinamąją krizės, e, krizės tarnybą čia mm, ambasadorius Braunas paminėjo, kad buvo sustikimas Paryžiuje, kurie, kuriame be visa kita dalyvavo Prancūzijos vidaus reikalų ministras ir mm, Europos komisijos narys Abramopulos ir rytoj e, vėlgi apie tai bus kalbama. Komisija pagreitino darbą, antai vakar dėl šaunamųjų ginklų komisijoje komisijos kolegija nusprendė dėl e, pas, pasiūlymų paketo, e, tarp, tame pakete yra dviejų teisės aktų pasiūlymas. Vienas e, per dabartinės šaunamųjų ginklų direktyvos peržiūrėjimas, tai būtent tas klausimas bus aptarinėjamas ir parlamente. Uh, jūs dalyvaujate teisėjų kūros procese ir komisijos reglamentas dėl šaunamųjų ginklų vadinamojo dezaktyvavimo standartai. Antai vakar rytą susit, buvo, vėlgi buvo susitikimas su valstybių narių atstovais tam, kad e, būtų galima e, patvirtinti tam tikrą poziciją. E, Tad vėlgi pateikta dviejų teisės aktų pasiūlymų ir dabar e, įvyko kartu trialogo dėrybos dėl Europos PNR. E, apie tai išgirdom, kokia yra padėtis ir tikimės, kad būtent teisės aktas bus priimtas iki šių metų pabaigos. Be to, kaip Europos parlamentas šių metų vasario rezoliucijoje uh, apie tai kalbėjo. Tai ir aš tikiuosi, kad e, Europos, e, Europolo reglament, Europolui skirtas reglamentas, kuris tikrai būtų veiksmingas, bus patvirtintas dar iki šių metų pabaigos. Dabar dėl pirštų atspaudų e, vėlgi vyksta darbas. Ir kartu e, vėlgi dėl papildomo protokolo susijusio su konve... E, kovo su terorizmu kon... konvencija, kartu direktyva skirta kovai su terorizmu e, vėlgi atnaujinama ir pirmiausia vėl reikėtų pasižiūrėti į pamatinį šios ryties reglamentą, kuriame įvardyjami, pamatinį sprendimą, kuriame įvardyjami konkretus nusikalstami veiksmai. Bet visiems tams darbams reikia numatyti pakankamai lėšų, turiu galvoje Europos kovos su terorizmu centru. Aš čia mastau ne vien tik tai apie finansavimo lėšas, bet ir apie žmonių išteklius tam, kad e, užtikrintume, jog kovos su terorizmu centras uh, tikrai galėtų tinkamai veikti, kad būtų tinkamai keičiamasi informacija. Nes dabartinė e, analizė rodo, kad tam tikrais atvejais būtent e, yra spragų, trūkumų. Be to, mes labai daug e, dirbam su sienų klausimu. Komisija planuoja pateikti teis pasiūlymą kaip jau buvo oficialiai pranešta komisijos iki šių metų pabaigos, pateikti pasiūlymą dėl pasienio tarnybų. Ir čia vėlgi reikėtų tiesiog pas, sukaupti, pasižiūrėti, kokią patirtį mes sukaupėm po ypač Paryžiaus išpolių. Ir dabar planuojam iki ateinančių metų kovo vėliausia pateikti naują teisės akto pasiūlymą susijusi su mm, pažang, išmaniųjų sienų klausimais, būtent kaip būtų galima pagerinti įvažiavimo ir išvažiavimo iš ES sistemą. Tad, kaip sakiau, tokį pasiūlymą ketinam pateikti vėliausiai iki ateinančių metų kovą. Tad iš ties laukia daug išbandymų. O tokie dar svarbus klausimai, tai mm, teroristų turto klausimai, apie tai be visą kitą bus kalbamasi per rytojaus ministrų tarybos susitikimą. Ir aš pasirengęs e, vėlgi e, su jumis kalbėtis tais visais e, konkrečiais klausimais. Labai ačiū. Dabar ponas Vainrait. Europolo direktorius. Ačiū ponė pirmininkė, gerbimieji parlamento nariai, ačiū už tai, kad mane pasikvietėt. Tai, kas įvyko Paryžiuje penktadienio naktį, iš tikrųjų yra teroro, e, teroro grėsmės e, e, viršūnė, tiesiog grėsmės sustiprėjimas. Tad visi šitie susišaudimai viešosiuose vietuose, bombardavimai, viso to žvalgybos tarnybos e, bijojo nuo pat 2008 metų, bet e, tai, kas buvo Bombėjuje, dabar matom Europoje. Tad matom, e, kas yra tų išpolių autoriai. Jie tiesiog griebėsi pačių išmaniausių įvairių teroro triukų tam, kad išplėstų teroro veiksmus per pastarosius metus. Be to matom, kad ISIS e, šiaip jau eksportuoja tam tikras terorizmo e, apraiškas į Europą. Ir e, vėlgi tokius matėm, kas vyko pastaruoju metu - Rusijos lėktuvo numušimas Egipte ir kiti teroro išpoliai ar pastangos. Mes žinom, kad E, ISIS e, iš tikrųjų turi tam e, įvairiausių išteklių, išmanių išteklių, antai propaguodama teroro, tero, terorizmą internetu, pasinaudodama kitomis socialinėmis platformomis, tad jie iš tikrųjų Iš tikrųjų, kalbam apie pasir... tokią ryštingą tarptautinę terorizmo organizaciją. Ir tikrai nenorėčiau perdėti, bet noriu pasakyti, kad galima tikėtis naujų teroro išpulių. Ir tikrai rimčiausius, kokiais susidūrė Europa per de, dešimt metų. Dabar jau e, mobilizuojamos e, jėgos ir mes tiesiog e, tikrinam duomenis kryžminių būdų, uh, dirbam su policijos e, tyriamosiomis grupėmis, tikrinam iš jų gautą informaciją su mūsų turima informacija ir e, tiesiog e, padedam mm, prancūzijos institucijoms nu, nustatyti įtariamuosius ir kartu E, kartu dabar nagrinėjom daugybę žvalgybinės informacijos apie terorizmo e, finansavimą. Antai nemažai jau tam tikros informacijos pateikėm Prancūzijos kolegoms. Kartu e, dabar renkam informaciją apie šaunamųjų ginklų padėtį, apie jų teikimą platinimą Europoje. Šarlį Hebro, Hebdo atveju matėm, kaip tam tikros priekybos organizacijos susijusios su terorizmo grupėmis. Na ir vėlgi nustatėm tam tikrus e, forumus, kuriame, kur, per kuriuos propaguojamas terorizmas, kai kurie tie forumai ne visai tiesiogiai susiję terorizmo uh, E, organizacijomis, tačiau būtent ta visa informacija rodo bendresnį vaizdą ir tokiu būdu tikrai būtų galima geriau kovoti su neteisėta šaunamųjų ginklų priekyba ir platinimu. Na ir toliau mes, mes norim suteikti aiškę europinę dimensiją e, mūsų uh, E, būtent veiksmams. Kartu mes turim e, savo žmonių e, Paryžiuje, Bruselėje ir Interpole. Ir Europolo sistemoje nustatėm tam tikrus, tai yra jau nu, nustatyta tam tik, ne, ne, nemažai tam tikrų paieškos teigiamų rezultatų atveju. Uh, Na ir dabar ryšiai tarp e, įtariamų mm, nu, terorizmu ir kit, įtariamųjų įvykusių e, kitus nusikaltimus. Antai tas atvejis e, nustatytas, kai buvo nustatytas tiesiog pavoktas Sirijos piliečio pasas Bet kita vertus, e, galima kol kas dar prioritetiškai kalbėti apie tam tikrus ryšius tarp būtent įtariamųjų terorizmu ir įtariamųjų kitomis veikomis. Dabar prieš mane kalbėjo kolegos, kalbėjo, kad reikėtų optimizuoti policijos bendradarbiavimą Europoje, apie tai bus kalbama per rytojaus e, ministrų tarybą policijos vaidmuo svarbus ir mes iš tikrųjų dabar ieškom, mm, tiesiog mastom, kaip būtų galima pagerinti Europolo vaidmenį. Mes kartu e, gerinam savo pajėgumus ir po metų pradžios e, teroristų išpolių E, dabar, kaip jau išgirdom iš pono Rūtės, kad iki ateinančių metų kovo bus sukurtas e, policijos, e, tai yra sukurta atitinkama tarnyba, kuri užsiims ne vien tik tai šaunamųjų neteisėtų ginklų platinimu, bet ir būtent asmenų, e, tam tikrų asmenų judėjimų ir kartu prisidės prie geresnės žvalgybinės informacijos mainų. Tad visa tai, apie visą tai bus kalbama per e, ministrų tarybą. Kaip jau buvo pasakyta, mes turėtume pagerinti e, būdus, kaip veiksmingiau keistis informacija, kadangi uh, kalbam apie informaciją, kuri apima daugelį šalių, daugelį asmenų ir čia apima daugelis, daugelį rimtų e, nusikaltimų ir kartu teroro, su teroru susijusių nu, nusikaltimų. Ir todėl informacija keistis veiksmingai yra labai svarbu tam, kad būtų galima e, tiesiog laiku suplanuoti atsakomuosius e, ištek, e, iš, e, veiksmus. Čia turiu galvoje PNR, kartu Schengeno informacijos sistemos geresnį panaudojimą ir kartu kitų duomenų, duomenų bazių, duomenų panaudojimą. Europos keitimasis informacija. Ir čia Europolas iš tikrųjų gali būti, sukurti geresnę bazę tokiai informacijai keistis. Mes išlaikom aukštus e, saugumo standartus, turim išlaikyti. Iš tikrųjų labai sudėtinga sukurti tokį saveikų, saveikę bazę, saveikę platformą tam, kad tikrai užtikrintume uh, Mm, tinkamą, aktualią informaciją. Dabar vienas prioritetų Europolui tai su, suteikti tam tikrų paskatų e, nacionalinėms e, institucijoms e, dalytis informaciją. Ne vien tik tai turiu galvoje šiaip jau e, tam tikrus konkrečius tyrimus, atsižvelgiant į tam tikrus profilius, kaip kad vyksta Prancūzijoje, bet ir kitais atvejais. Per pastaruosius dviejus metus jau padaryta pažanga, tačiau nemažai dar reikia nuveikti, kaip, kaip kad pasakė ponas Rūtė. Antai turiu galvoje keliautojus, e, jų tam tikrus profilius tų e, keliautojų. E, maršrutus. E, tokie tyrimai gali apimti kelis šimtus ar tūkstančius įtariamų asmenų. E, ir tokia informacija dabar jau tiesiog padvigubėjo per pastaruosius 12 mėnesių dabar keletas tūkstančių tokių atvejų pasiteisino, tai yra, buvo galima padaryti išvadą, kad kalbama iš tikrųjų apie tuos užsienio kovotojus. Tad mes turim jau keletą tiesiog tūkstančių pavardžių, bet e, galime jau dabar kalbėti, kad bent penki tūkstančiai Europos piliečių keliavo į Siriją ir grįžo. Ir čia būtent iš penkių tokių valstybių narių daugiau, tokios informacijos daugiausia gaunam, tačiau atveju vaizdas yra susikoncentravęs tam tikrose valstybėse narėse. Tad mes turim į tą darbą įtraukti visas aktualias tarnybas kartu kuriant naują operatyvinę platformą, kurioje veiktų saugumo žvalgybos kitos atitinkamos tarnybos Tad mes vėlgi kviečiam prisijungti prie tos platformos valstybės narės. Bet to mes turėtume sėkmingiau naudotis Schengeno informacijos sistema, kuo geriau pasinaudoti jos duomenimis. Mes turėtume geriau tikrinti duomenis, kryžmiškai tikrinti duomenis tarp nacionalinių sistemų ir e, Schengeno informacinės sistemos ir Europolo sistemos. Kartu išorės e, sienos. Uh, Italijoje, Graikijoje mes teikiam e, tiesiog pagalbą Italijos ir Graikijos e, atitinkamoms tarnyboms. Ir galiausia, norėčiau padėkoti ponui Dijas Demera ir jūsų komitetui už tai, kad jūs taip konstruktyviai dalyvaujat dialoguose su Europolu. Tad mes labai suinteresuoti, kad e, būtų šitas klausimas, e, jo nagrinėjimas pasiektų kuo greičiau pabaigą. Nes Europolas iš tikrųjų gali padėti valstybėms narėms e, apsaugoti piliečius nuo teroro išpolių ir labai svarbu, kad tikrai mes turėtume tinkamą teisinį pagrindą būtent tiems visiems klausimams. Pirmininkė, ačiū už pateiktą informaciją. Gerbiami kolegos, pradėsim diskusiją. Turime 14 kolegų užsirašysiu kalbėti. Pirmiausia, išklausysime tų, kurie žodžio paprašė. Ir štai dabar perskaitau pavardės, pirmiausia, koordinatoriai. Štai girdėjote koordinatorių pavardės, dabar kolegos. Tai štai toks ir mūsų kalbėtojų sąrašas. Kreipiuosi į visus, prašydama neviršyti dviejų minučių pasisakymų laiko, nes priešingų atveju nespėsime išklausyti atsakymų į pateiktus klausimus, kuriuos turėtų pateikti mūsų svečiai. Pane Holmair, koordinatoriai pirmiausia. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau Pamėginsiu sutilpti tas dvi minutės, nors lengva nebus. Noriu pareikšti nuoširdžiau žuojautą žuvusiųjų šeimoms. Manau, kad čia taip pat yra mūsų kompetencijos rytis. Taip pat noriu pareikšti dėkingumą e, Prancūzijos kompetentingoms struktūroms, kurios dalyvavo pavojingose operacijose ir vykti labai ryštingus veiksmus. Mes turėtume nusiųsti laišką ponui Kazneuvo, kuriame galėtume išdėstyti, kad gerbėme e, Prancūzijos e, atliktus darbus šioje srityje. Turėtume parodyti, kad mes, kaip bendryje, veikiame visi kartu ranka rankon. Taip pat norėčiau dėl, e, dėl pono Braun tarti žodį. Manau, kad kai dėl įvykių nutikusių penktadienį. Manyčiau, kad Europos komisija jau reagavo. Tačiau reikėtų, gal mums detaliau galėtumėte išdėstyti, kas bus daroma artimiausių metų, kad matytume, kaip veikia bendradarbiavimas ir kad galėtume kartu su jumis apsitarti dėl galimų priemonių. Yra tų priemonių, apie kurias jau esam kalbėję. Ir manau, kad, pavyzdžiui, Smart Borders išmanių sienų srityje mes veikime nepakankamai ryštingai, nors tas sprendimas jau egzistuoja ilgą laiką. Tad turime su jumis padiskutuoti, lygiai taip pat dėl PNR duomenų. Mes irgi metų metus apie tai kalbame, tai nėra kažkas ypatingai naujo, nukritusio iš dangaus. Ir manau, kad taip pat būtų naudinga, jog valstybės narės taryboje gautų reikiamą informaciją ir kad galėtume dirbti kartu su valstybėmis narėmis. Pone Venvait. Puiku, kad Europolas kovoja su terorizmu. Aš esu savo delegacijos vadovė ir šiuo vardu manyčiau, kad mes turėtume parengti ir paskelbti visi kartu e, pranešimą apie saugumo situaciją Europoje. Šis pranešimas atliekant klausimus nuolatinius, nes tai irgi yra dar vienas konkretus pasiūlymas. Taigi tai mums padėtų išsiaiškinti, kas vyksta iš tikrųjų, kas vyksta valstybėse narėse. Augustino ir kiti kolegos jau pateikė šį siūlymą, o būtent, kad e, Europolas ir valstybių narių žvalgybos tarnybos bei kompetentingos valstybių narių struktūros komunikuotų su mumis. Prancūzija ir Vokietija, pavyzdžiui, prieimė bendradarbiavimo sprendimo, Junktinėje karalystėje irgi imtasi tam tikrų veiksmų ir mes kaip komitetas turėtume būti labiau informuojami apie konkrečią situaciją, nes esame pernelyg toli nuo tų įvykių ir gauname pernelyg mažai informacijos. O ašgi manau, kad yra labai svarbu, kad savo posėdžiuose paskirtume tam laiko, kad galėtume iš esmės tos įvykius aptarti. Ne šiaip savo susitikti valandai karts nuo karto apie tai pakalbėti. Tiesiog turėtume kalbėti apie aiškės rytis, gauti informaciją ir žinoti, kokia yra situacija teroristinės grėsmės ir panašiai. Manau, kad mums reikia daugiau informacijos, o tai mums leistų veikti efektyviau, diskutuojant ir priimant sprendimus. Dar vienas dalykas prie kurio norėčiau trumpai apsistoti. Kiek teroristai naudojasi kodavimo sistemomis tam, kad galėtų apsisaugoti nuo policijos ir žvalgybos tarnybų. Norėčiau, kad apie tai galėtume padiskutuoti plačiau, ką turėtume daryti šioje srityje. O kai dėl PNR ir Europolo direktyvos. Man kyla klausimų dėl duomenų apsaugos. Šiuos reglamentus turėtume aptarti prieš imdamėsi kokio nors žingsnių. Nenorime stabdyti dirbamo darbo, tiesiog norime, kad įvyktų labiau struktūruota diskusija, kad galėtume atsakyti kuo greičiau įkylančius klausimus. Tad raginu Europos komisiją dirbti kuo greičiau. Ačiū. That, uh... Dėkuoju. Ponas Braun ir ponas Rūtė turi išvykti į Koreper. Ką galėtume daryti? Turime išklausyti koordinatorių ir ko gero, kai pateiks klausimus koordinatoriai, pakviesiu juos atsakyti, o tada leisime klausyti kitiems kolegoms. Kolegė Ernst, prašau. Äh, nein, äh, für unsere Fraktion spricht Frau äh, Mūsų frakcijos vardu ponė Veržyje pristato poziciją, tad čia ne aš turėčiau būti ta kalbėtoja. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie palaikė mus. Manau, kad visi mes dar esame susijaudinę, bet kaip ir ponė Holmeier, aš manau, kad turime galvoti apie aukas, apie jų šeimas. Noriu padėkoti visiems tiems, kurie padėjo penktadienį, šeštadienį nukentėjusiems, tai yra policininkams ir gaisrininkams, ir visiems tiems, kurie išgelbėjo daug gyvybių ir toliau gelbėjo. Manau, kad e, normalu, kad e, vyriausybė reaguoja į tuos baisumus. Tarp aukų yra daug jaunimo, ne tik prancūzų ir ne tik europiečių. Turime nepamiršti to. ISIS padarė išpolį Paryžiuje, tačiau beveik tuo pat metu ir Beirute. Taip pat e, Rusijos lėktuvas Egipte buvo numuštas netaip senai. Noriu priminti, jog e, buvo ir anksčiau išpolių, kurie buvo organizuoti be jokio pasirinkimo, bet kur. Aštuntajame devintajame dešimtmetyje. Vėliau yra buvę išpolių viešajame transporte Paryžiuje, Madryde, kitur. Jie buvo organizuojami bet kur, atsitiktinėse vietose. Aišku, dabar mes norime užtikrinti saugumą, tai normalu. Kiekvienas turi teisę į saugumą. Žinome taip pat, kad nulinės rizikos nėra. Taip, turime kovoti su terorizmu, turime duoti tam tikrų garantijų piliečiams, tačiau vis dėlto aš dabar matau, kad dabar atmosfera Paryžiuje, Prancūzijoje yra kitokia negu po išpolių prieš Šarlį Hebdo. Daug žmonių dabar sako, mes norime ir toliau gyventi normaliai. Dabar, e, jeigu mes esam išsigandę, tai kaip tik to ir nori islamo valstybė, to ir siekia. Ir e, aišku, aš manau, kad ta reakcija, mūsų reakcija yra pakankamai sveika demokratinėje valstybėje. Bet turim galvoti taip pat apie būtinumo ir proporcingumo principus, kadangi jeigu sieksime saugumo, bet kokią kainą, tai gali būti apribotos tam tikros teisės. Aš manau, kad turime šiame kontekste taip pat nesuplakti į vieną ilgalaikių trumpalaikių priemonių. Taip pat e, turime nepamiršti, kad dauguma e, pastarojo išpolio Paryžiuje e, dalyvių yra prancūzai. E, Aš e, nepamirštu ir to, kad e, vienas iš teroristų kirto Prancūzijos Belgijos sieną ir e, policija jo nesulaikė. PNR ir išmaniųjų sienų priemonės mums buvo pasiūlytos kaip priemonės lengvinančios turizmą, paskui kaip kovos priemonės su imigracija, dabar su terorizmu. Aš žinau, kad tos priemonės kainuoja labai brangiai, bet pagrindinė problema čia iškyla ta, jog reikia daugiau žmogiškojo kapitalo, daugiau personalo. Ir Paryžiaus įvykiai taip pat tai parodė. Man nerima kelia tai, kad uh, sistematiškai siejama migracija ir kova su terorizmu. Noriu priminti, jog e, Sirijos pabėgėliai yra pagrindinės e, Islamo valstybės aukos. Ir noriu pacituoti Benjaminą Frankliną. Tauta, kuri yra pasirengus paukoti dalį savo laisvės dėl to, kad būtų daugiau saugumo, yra neverta nei saugumo, nei laisvės ir galų gale praras ir tai ir tai. Aš manau, kad turime remtis šituo principu, siekdami išsaugoti racionalų požiūrį, nes jeigu taip nedarysime, tai kaip tik elgsimės taip, kaip nori islamo valstybė, kad elgtumėmės. Norėčiau pasakyti, kad koordinatoriams leidau kalbėti ilgiau, bet jūs imat savo kolegų laiką, pratesdami savo pasisakymus nes e, žmonės turi išėti, tą reikės ponė Lauris. Dėkoju. Socialistų frakcijos vardu norėčiau pasakyti štai ką. Penktadienį situacija labai pakeitė visą kontekstą to darbo, kurį atliekame. Ir aš galėčiau pasakyti, kad visi suvokiame, kad šioje situacijoje reikia daugiau pastangų sustiprinti ES institucijas, kurios sprendžia saugumo klausimus, įskaitant žvalgybos struktūras. Tai yra iš tikrųjų skubiausias dalykas. E, tad norėčiau pasakyti, kad svarbu suprasti, kas yra tos teroristinės atakos, kas tos teroristinės organizacijos, kurių daug dabar pasaulyje. Tiesiog valstybės turėtų vykdyti labai aiškę veiklą, ryštingą veiklą prieš e, Daesh, kuri dabar tampa e, svarbiausių mūsų priešų. Galbūt ne tiek Prancūzijai. Prancūzija yra simboliška vieta, kurią reikia pulti teroristams, nes tai yra Europos vertybės simbolizuojanti valstybė. E, o teroristai pirmiausia ir atakuoja vertybės. Mes savo komitete taip pat turime daryti viską, kad būtų užtikrintos Europos vals... vertybės, tokios kaip lygybė, žmogaus teisės ir taip ir panašiai. Pone Verždžia kalbėjo apie tą tokią specifinę reakciją žmonių. Žmonės puikiai supranta, apie ką čia kalbama. Puolamos mūsų vertybės, mūsų gyvenimo būdas e, ir būtina kad žmogaus teisės būtų užtikrintos ir toliau visiems. Ir čia, manau, kad turime suprasti štai ką. Išlaikyti balansą tarp saugumo ir tų vertybių yra mūsų svarbiausia užduotis šioje kovoje prieš Daesh. Kitas dalykas – silpniausias dalykas yra bendradarbiavimas tarp valstybių narių. Tai yra ta silpnoji grandelė. Prancūzija ragina e, solidarizuoti su jais. Tačiau jeigu mes norime būti solidaresni, turėtų išsiaiškinti, kokios yra tos konkrečios priemonės. Tik penkios valstybės prisijėmė e, labai rimtą atsakomybę dalytis informaciją. Dalymasis informacija ir sustiprinti veiksmai tarp valstybių narių, horizontalūs tie veiksmai galėtų būti papildoma priemonė, tai yra svarbiausias dalykas, kurį turim pagerinti. Ir čia, kaip pranešėja dėl direktyvos, norėčiau pasakyti, kad direktyva yra vienas iš būdų e, turėti aiškesnės bendras taisyklės, kurių iki šiol dėja nėra. Valstybės narės turėtų dalytis informaciją ir mėgsti bendradarbiavimą tarp valstybių narių su Europolu ir panašiai. Tad turime diskutuoti apie šią naują situaciją, tą naują kontekstą, kur problemos ir vertybės tebelieka tos pačios. Ačiū. Ačiū, ponė Sargentinį, prašau. Ačiū, pirmininkė. Vienas iš kalbėtojų sakė, kad siūlymai ar sprendimai po Šarlį Ebdo nebuvo įgyvendinti. Aš remiu kai kurios siūlymus. Vieni iš jų tokie liūdni, kai, kai, kai kuriems siūlymams nepritariu. Yra dar vienas dalykas, kur nepadarėme po Šarlį Ebdo išpolių. Mes nedirbome pakankamai su radikalais. Nuo sausio tie radikalai gavo dar papildomai finansavimą po vasaros atostogų e, Europos komisija jau kėlė klausimą, ką, kokia organizacija galėtų užsimti informacijos rinkimu apie tas organizacijas, kur tu galime efektyviau kovoti. Žmonės dirbo kalėjimuose, dirbo mokytojai, dirbo jauni žmonės, policininkai. Tam, kad galėtų išsiaiškinti, ar vyksta radikalizavimo procesai, kur nors, kur jie vyksta ir panašiai. Tad reikėtų pasirenkti parengti tokias priemonės, kurios padėtų dirbti su žmonėm ir tuos radikalėjančius deradikalizuoti. Tai yra svarbiausia. Po išpolių Paryžioje mes matome, kad tai tie buvo žmonės, kurie turi europinius pasus, kurie užaugo Europos Sąjungoje, mokėsi čia ir radikalais tapo taip pat gyvendami Europoje. Tad manau, kad deradikalizuoti juos taip pat reikėtų Europoje. Jeigu nesugebėsime vykdyti plačios deradikalizavimo programos ES lygmenių, nežinau, ar kitos mūsų priemonės bus veiksmingos. Pritariu Europolo direktoriui. E, keitimasis informacija tarp saugumo organizacijų ir policijos tarnybų yra esminis dalykas. Po to, kai įvyko pernai išpolis prie žydų muziejų čia Briuselėje, mes žinome, kad Vokietijos ir Prancūzijos saugumo agentūros uh, žinojo e, tą vyriškį, kuris tos išpolius įvykdė, bet niekam nieko nepasakė. Ir dėl Paryžiaus išpolių organizatorius Vokietijos saugumo tarnybos irgi žinojo, bet niekam apie tai nepranešė per nelyg. Tai štai, mums tiesiog kalbėti neužtenka. Tiesiog reikia, kad mūsų saugumo tarnybos turi gauti informaciją ir duoti ją tam, kam reikia nes be to mes niekur nenueisime. Tad susitelkim būtent prie šitos. Kalbėkime apie deradikalizavimą, kalbėkime apie policijos darbus vietoje, apie rimtus tyrimus ir nekalbėkime tik apie duomenų rinkimą, kurio nei čia labai reikia, nei ką, nei jis atskleis per nelik daug kažkokios papildomos informacijos. Ponas Pagazal Tondura, liberalų frakcijos vardu. Prašau. Eh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes, ispanai, prisimename Mumbajaus išpolius, galbūt labiau nei kiti kolegos, nes tai mus palėtė labiau. Ir dabar matome taip pat tam tikrų sąlyčio taškų dabartinėje padėtyje. Tai, kas e, vyko Paryžiuje, buvo labai kruopšiai suplanuota. Ir mes turime imtis visų įmanomų priemonių. Nepamirškime, kad Europolas turi visas tas priemonės, valstybės narės turi politinės valios bendradarbiauti daug glaudžiau negu iki šiol ir vidutinės trukmės laikotarpiu yra absoliučiai būtina imtis prevencijos priemonių. Vien tik tai policijos pastangų nepakaks užkirsti kelią fanatizmui. Todėl mes turime taikyti ir kitas priemonės įmanomas demokratinėme pasaulyje, prevencinės priemonės. Mums reikia daugiau lėšų, tačiau reikia ir dar daugiau politinės valios. Mes, liberalai, užtikrinsime savo paramą dėl visų esminių aspektų, todėl kad čia kalba sukasi apie tokią grėsmę, kuri jau tampa e, realiai Europoje, panašiai kaip ir e, Mumbajuje. Pone Ferrara. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat e, savo frakcijos vardu norėčiau pareikšti Paryžiaus aukoms ir jų artimiesiems užuojautą. Aš e, girdėjau, ką sakė tarybos atstovai apie susitikimą, kuris vyks rytoj. Norėčiau paklausti, kas yra numanoma, numatoma pasiūlyti valstybėms narėms, e, užkartant kelią ginklų prekybai. Turiu galvoje teisės aktus reglamentuojančius ginklų kontrolę, dir direktyvą, kuri leidžia tikrinti ginklų turėjimą. Kodėl nesiekime apskritai uždrausti e, ginklų prekybos, nes būtent ta prekyba ir maitina visus e, tos konfliktus. Tad e, tai yra viena iš priežasčių ir turime e, šalinti tą priežastį nes e, antraip mes e, es, iš esmės nesprendžiame problemų. Turėtume paskelbti e, ginklams embargą ir turėtume žinoti, ką apie tai mano valstybės narės. Taip pat kalbant apie keitimąsi informaciją, šiandien buvo konstatuota, kad tai, kas egzistuoja šioje srityje, neveikia veiksmingai yra iš principo fiasko ir e, turint omenyje rizikos e, faktorius nėra iki galo aišku, kokiu veiksmu čia turi būti imamasi. Aš e, tai sakau be jokios polemikos, paprasčiausiai konstatuoju, kad tarp valstybių narių nėra pakankamai informacijos keičiantis informaciją, nėra pakankamai bendradarbiajimo keičiantis informaciją ir trūksta tikro bendradarbiajimo, per daug skeptiškai yra žiūrima į keitimas informaciją. Tokia sistema, kokia yra dabar, realiai neveikia ir tai yra pačioje sistemoje labai didelė spraga. Ir todėl neįmanoma tinkamai apdoroti informacijos, kad paskui būtų galima veiksmingai veikti. Toliau e, sienų kontrolės e, stiprinimas. E, ne, nelegalių, e, nelegalios prekybos kontrolė ES lygmenių. Tos sienos dalis, kur iškyla daugiausiai rizikos, turi būti kontroliuojamos veiksmingiau. Mes to reikalavome jau daug laiko. Prieglapščio prašytojai gali atvykti į Europą teisėtai ir užtikrintai ir e, tuomet tie nelegalūs prekeiviai žmonėmis ir e, migrantų vedliai prarastų savo e, verslo klientūros didelę dalį, nes turime nepamiršti sąsajos tarp prekybo žmonėmis ir terorizmo. Ir turime kovoti prieš šitos e, dalykus. Noriu e, paklausti prelegento, ką jis apie tai e, mano. Ir prisimenu, ką sakė Panas Timerman Strasbūrė, jisai sakė, jog turime labiau atverti Europos duris, užtikrinti geresnę prieigą prie ES teritorijos, tačiau ar yra galvojama apie teisėkoros pasiūlymą naują šios e, srities. Tai yra siūlant kažkokią alternatyvą Dublinui. Nes e, kol kas dėl legalaus patekimo Europos Sąjunga daug problemų yra. Pane Maier. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau taip pat pareikšti užuojautą. Uh, aukų artimiesiems, jų šeimoms. Aš e, esu šokiruota, jog tiek žmonių nekaltų piliečių buvo nužudyta teroristų Europa, Europa vienijasi terorizmo grėsmės akivaizdoje. Terorizmas nieko bendro neturi su islamu. Mūsų jaunimas yra patekęs teroristų taikinį ir tai nebūtinai susiję su migrantų krize. Mūsų sienos yra atviros daugeliu jų, kurie atvyksta. Tačiau kiek dar nekaltų aukų turės žūti, juk čia kalba sukasi apie mūsų piliečių ir e, Europos saugumą. Mes atstovaujame tiems piliečiams, mes kalbame apie priemonės, bet reikia konkrečiai imtis tų priemonių. Aš turiu du konkrečius pasiūlymus. Mes turime deislamizuoti valstybės ir e, gražinti sienų kontrolę. Pone Braun, žodis vėl jums, o paskui žodis ponui Ruit. Uh, Pone Van White, jūs galėsite e, kalbėti paskui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš gal apžvelgsiu visus klausimus ir pabandysiu atsakyti ponė Holmeier. Mes esam visada pasirengę pateikti informaciją, pateikti apie tai, kokie posėdžiai vyksta ir panašiai. Tačiau taip pat norėčiau pasakyti, kad pietų yra pakviestas penktadienį, buvo pakviestas ir komiteto pirmininkas. Kai dėl PNR? Jūs naudojate žodį neglectic, aš nebrailik pasirinkčiau. Norėčiau pasakyti, kad mes ne reaguojame taip, lyg staiga būtų nutikę nauji dalykai kažkokie, bet ne, mes tiesiog stengiamės atsižvelgti realybę ir veikti. Mes žinome, kad reikalingas paketas, Europos parlamentas tokį dokumentų paketą yra parengęs ir ponė Laurisin teisingai paminėjo šį dokumentų paketą. Visi stengsimės, kad tas paketas atsirastų, tai nėra pirminkaujančios valstybės kažkokiu ambicijų patenkinimas Nes iš tikrųjų dabartinė situacija šio dokumentų paketo patvirtinimas yra ypatingai svarbus, nors mums, kaip pirminagaučiai valstybėje, tai be kita ko, tai irgi svarbus dalykas. Tačiau pirmiausia, svarbu žmonės nuraminti ir parodyti, kad Europa aktyviai veikia šioje srityje. Turime daug žmonių, kurie uždavė klausimų dėl operatyvinių aspektų Ir galiu pasakyti, kad ne, nemenkai informacijos yra slapta. Tačiau vyko jau posėdžiai Briuselyje asmenų, kurie yra atsakingi už žvalgybos sritį, už saugumo sritį. Be abejo, detalių negalima atskleisti tų sustikimų, tačiau žinokite, kad kontaktai egzistuoja ir jie nuolat palaikomi. Poniai Veržė galėčiau pasakyti štai ką. Tiesa, ką jį minėjo, tačiau turime e, užtikrinti, kad laikomasi teisinės valstybės principų, teroristai būtent šį principą ir užsipuolė. Ir tą padarė labai nežmoniškai, labai brutaliai. Ir čia mes irgi turime atsižvelgti e, į esamą problemą ir pritaikyti proporcingus atsakymus. Pone Lauristin minėjo du dalykus, o būtent reikalinga pusiausvyrą tarp laisvės saugumo ir mūsų vertybių. Be abejo, tas, ta pusiausvyrą labai svarbi. Ir apie tai kalbėjo kai kurie kiti Europos parlamento nariai. Mums taip pat labai svarbios tos vertybės ir stengsimės, kad tai būtų užtikrinta. Jūs pranešėjas, atidomitės tais reikalais, dirbame ir mes prie to klausimų. Poniai Sargentinį, galėčiau pasakyti štai ką, kai dėl to sudėtingo žodžio deradikalizavimas išvados bus rengiamos, apie tai bus kalbama penktadienį ministrų susitikime saugų, e, ne tik saugumo reikalus sprendžiantis e, asmenys, bet ir teisingumo ministrai dalyvaus šiame posėdyje. Pone Kasvort, galėčiau pasakyti štai ką. Pritariu jos nuomoniai. Tačiau vėlgi iš jos labiau užgirdome politinį pareiškimą poniai Ferrara irgi galėčiau pasakyti, kad jos požiūris įdomus, kad dėl keitimos informacija. Tai viskas teisinga, jeigu informacija keičiamasi tai ir keičiamasi taip, kaip reikia, tai tuomet be abejo viskas būtų gerai. Be, nutinka ir taip dėja, kai kažkas ne, nesuveikia. Tačiau informacija dalyjamasi ir daug informacijos buvo pasidalinta. Tačiau, aišku, šios rytie galime nuveikti ir daugiau. Apie tai bus kalbama ministrų susitikime. Tiesiog ten bus kalbama apie tai, kaip paskatinti valstybės narės bendradarbiauti ir keistis minėtą informaciją. kai dėl legalios migracijos mes ypatingų sprendimų nepriimsime, tačiau yra kalbama, pažiūrėjau, apie naujas taisyklės, kurios bus taikomos studentams, dėstytojams, kad jie galėtų lengviau keliauti. Be abejo, dabartinis kontekstas programatiškas, tačiau dirbsime toliau, kad tuos konkrečius klausimus išspręstume. Kai dėl sienų kontrolės, geriau iš šios, į tos klausimus atsakys mano kolega. Ačiū. Labai ačiū dabar, ponas Rūtė. Labai ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Nekartosiu tų atsakymų, kuriuos pateikė ambasadorius Braunas. Taip, kaip ir parlamentas mūsų e, e, komisijos tarybos e, ir parlamento nuomonės daugeliu klausimų sutarė. Aš jau paminėjau, kad pateiksiu informacijos, jeigu negalėsit atvykti, tai aš galiu kitaip atsakyti, pate, pate, pateikti informacijos. Na, o dabar dėl e, Europolo išteklių darbuotojų aš jau tą paminėjau. Toliau buvo paminėta e, paminėtos kodavimo sistemos, jų klausimas. Iš ties klausimas sudėtingas, mes tą aptarinėsim per interneto forumą kartu su interneto paslaugų teikiant šiomis bendrovėmis, nes reikia rasti tinkamą pusiausvyrą tarp žodžio laisvės ir e, teisės gauti informaciją. Atsakydamas į ponios, neatsiprašau, dėl ponios veržyje pasisakymo sutinku su jumis. Iš ties per paskutinius mėnesius matėm, kad mes e, reagavom ne vien panikos skatinami, mes ėmėmės priemonių ir kartu stengiamės pabrėžti, kad keletas, nemažai jau pasiūlymų buvo pateikta prieš kurį laiką, o ne, ne dabar reaguojant į paskutinius įvykius, tad iš tikrųjų mes nebūtinai reaguojam e, iš panikos, reaguodami į paniką. Nors sutinku su ponia Laurin, Lauricen, kad e, situacija pasikeitė. Ir tikrai per ateinančias savaitės matysim, kas bus daroma. Ir dabar e, ar kad Prancūzijos vyriausybė vėlgi pasirėmė sutarties 42 straipsnių 7 dalim. Na, o dėl tinklo, kurį minėjo ponia Sargentini, tai aš turiu patikrinti tikrai padėtį, tačiau labai džiugu, kad pažangiausių žinių centras, Center of Excellence, jau sukurtas, jis jau pradėjo darbą. Dėl kitų kolegų pasisakymo, gerbiamųjų parlamento narių pasisakymų, tai ambasadorius jau pateikė atsakymų. Tik tai dar norėčiau pabrėžti štai tokį dalyką. Kol kas Mes dirbam e, migracijos krizės sąlygomis. Mes vadovaujamės Šengeno sistema, tačiau turime elgtis labai atsargiai, kad vėlgi nekvestionuotume Šengeno sistemos. Ir per ateinančias dienas, savaitės, tai bus e, ypač rytojaus sustikime turiu galvoj, kai sustiks vidaus reikalų ministrai, tai mes turėsim pamastyti, kaip reikėtų išlaikyti Šengeno sistemą ir kartu, kad Europos piliečiai ją vertintų kaip veiksmingą sistemą, veikiančią sistemą, galbūt kai ką reikės keisti joje. Antai e, vienas pasiūlymas susijęs su Europos pasienio tarnyba, e, vėlgi apie tą pasiūlymą mes jau išgirdom, kad jis pasirodys gruodžio mėnesį. Pirmininkė, labai ačiū. Ačiū už pasisakymus. Mes suprantam, kad dabar turit išvykti. Ačiū, kad atvykot pas mus. Ir dabar Europolo direktorius e, dar pabus su mumis ir pasistengs atsakyti į kitus klausimus. Dar kartą labai ačiū visiems. Kolegos, Dabar aš turiu ilgą norinčių kalbėti sąrašą, tad mes turim šiek tiek pertvarkyti posėdžio darbo atvarkės e, punktus. Ir todėl aš griežtai skirsiu tik tai vieną minutę kiekvienam kalbėtojui, nes aš griežtai elgiausi su koordinatoriais ir kolegų žinokit, jeigu viršins, viršysit laiką, tai kitų kolegų sąskaita. Ponas Kuejo. Uh, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip, aš suprantu, kad prelegentai išvyko į Korepero posėdį. Ta proga noriu padėkoti Europolo direktoriui už pasisakymą. Taip, taip, iš tikrųjų vyko tragedija, išpolis prieš mūsų vertybas. Ir mane neramina tai, kad yra žmonių, kurie stengiasi, vėlgi, stengiasi kovoti prieš mūsų vertybės. Mane ypač neramina du dalykai tai, kad čia dabar pabėgėliai siejami su teroro išpoliais. Ir dabar dar stengiamasi kovoti prieš Šengeno sistemą ir susilpninti to šiaip jau pavykus Europos projekto padarinius, rezultatus. Uh, Taip, dabar dėl vidaus sienų. Aš suprantu, kad valstybės narės turi teisę imtis vėlgi atkurti vidaus sienas, bet tai nėra absoliutus sprendimas, tai tik laikinas problemos sprendimas. Antra, reikia, kad geriau būtų keičiamas informacija tarp Europolo, nacionalinių tarnybų, žvalgybos tarnybų, nes tikrai galim daugiau pasimokyti iš tų įvykių kartu mes tik tai e, galim būti stiprus. Dabar dėl sienų mes galim užtikrinti laisvą piliečių judėjimą, jeigu vis dėlto išorės sienos būtų tinkamai e, saugomos. Nes kai kurios, e, sakykime, valstybės narės pro pirštus pažiūrėjo į, į tokių įtariamųjų ter, terorizmų judėjimą. Uh, kartus e, galiausia komisija turėtų geriau taikyti tą naująją mm, Schengeno informacijos sistemą, nes tik tai tokiu būdu tikrai būtų galima spręsti problemas. Mes tikrai negalim leisti to, kad Paryžiaus išpolių akivaizdoje akivai Mm, neturėtume pamiršti judėjimo laisvės, tačiau judėjimo laisvę turi lydėti vis dėlto saugumas. Lopes Aguilar. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti ponui e, Europolo direktoriui už tai, kad jūs e, neišvykot. Na ir dabar Dabar mes kalbam apie Europolo potencialą, tokį potencialą, kad tai gali būti Europos lygio žvalgybos e, užuomasga. Bet mintis e, yra šiaip jau neišreikšta, tačiau mintis klando, ją galim vienur kitur rasti Lisabono sutartyje, kur kalbama apie policijos bendradarbiavimą, saugumą ir kitus straipsnius. Uh, Tad e, aš matau iš tikrųjų tokį potencialą. Galima sukurti Europos lygio žvalgybos tarnybą. Ir aš norėčiau išgirsti jūsų viziją, ponė Vainraitai. Ar jūs mastot būtent e, apie tokį SITSEN centrą, kuris dabar yra, kuris renka informaciją, atlieka tos informacijos analizę, uh, bet daugiausia vien dvišalių pagrindų, su valstybių narių pagrindų. Bet ar mes galim mm, dabar, mąstydami apie e, tuos e, įtariamuosius, kurie šiaip jau pabėgo ar pas, e, kurių kurių nepavyko sulaikyti Prancūzijos policijai, bet vieną kitą sulaikė Belgijos e, policija. E, bet kita vertus vėl jie šiaip jau gyveno ir buvo e, vienoje Briuselio savivaldybėje ilgą laiką. Mes dabar jau tas kelias dienas reiškiam solidarumo, uh, Mm, solidarumo užuojauto žodžius, bet kita vertus dabar mm, reikia mąstyti ir apie e, politinius e, viso klausimo aspektus. Ir vėlgi čia kalbama apie visos prieglopšio prieglopšio mm, politi, pabėgėlių politikos visą sistemos peržiūrą, bet visa tai susiję kartu su būtent žvalgybos tam tikros tarnybos mintim. Charlie. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Praėjus 11 mėnesių po išpalio prieš Šarlį Hebdo mes turime imtis konkrečių veiksmų ir daryti tai Europos lygmenių, reaguodami į E, islamo valstybės veiksmus artimuose rytuose, Afrikoje, Europoje ar kitur. E, Pirminkaujantis Luksemburgas jau priminė, jog e, turime veikti ir terorizmo finansavimo srityje. Islamo valstybė naudojasi naftos ištekliais Irake ir Sirijoje. Kai kurios valstybės, aš jų neminėsiu, žinote, turi, turi savo požiūrį į tai, tačiau turime kirsti islamo valstybės finansavimą. Tai pirmas dalykas, aišku, yra taip pat ir karinės intervencijos klausimas, tačiau tai ne mūsų komiteto klausimas. Manau, kad pirmas dalykas tai yra finansavimas. Turime nukirsti finansavimą ir turime taip pat kalbėti apie Europos kovotojus, kurie kovoja islamo valstybėje ir jie į Siriją vyksta per Europos oro uostus, iš Europos oro, oro uostų ir, pavyzdžiui, jie išvyksta iš Čekijos, Bulgarijos, Estijos e, oro uostų, Graikijos taip pat, tad turime rasti šitų problemų sprendimą iki metų pabaigos ir uh, Europos komisija, taryba ir parlamentas turi veikti iš vien. Ir paskutinis e, dalykas, keitimasis informacija, aš labai džiaugiuosi, kad e, mes kursime Europos antiterorizmo centrą. Tačiau čia taip pat turime mažiau kalbėti, daugiau daryti. Ir iš pono Brizar, kuris yra kovos su terorizmu centro vadovas, e, girdėjome, kad e, reikia veikti keitimas į informacijos rytyje visų pirma. Dėkuoju, pane Gijom. Daug dalykų buvo pasakyta jau, aš jų nekartosiu, aš tik tai norėčiau pasakyti, jog aš taip pat norėčiau reikšti užuojautą aukų artimiesiems. Prancūzija dabar buvo taikinyje, tačiau išpolių gali būti visur ir kyla kolektyvinio solidarumo klausimas ir įvairialypio solidarumo. Visų pirma, diplomatijos srityje, kaip mes e, apibrėžime iš naujo savo diplomatinius santykius su regiono valstybėmis, taip pat e, Prancūzija nori, kad būtų ginkluoto solidarumo nuostata įtvirtinama Ir e, tai kelia ir personalo klausimą, prevencijos, taip pat e, stebėjimo klausimą. Jūs e, taip pat žinote, kad penktadienį ETV taryba diskutuos dėl įvairių aspektų. Aš nuogastauju, kad žvalgybos aspektai bus nepakankamai galbūt e, diskutuojami. Kolegos e, minėjo taip pat ir ginklų kontrolę, kova su e, radikalizavimu. Ir PNR klausimas, jį taip pat minėjo kai kurie kolegos, yra čia labai svarbus. Mes turime diskutuoti apie visą priemonių spektrą, siekiant e, užtikrinti pusiausvyrą ir, aišku, laikantis parlamento įgaliojimų kaip teisėkuros partnerio. Kalbant apie priemonių rinkinį, jokių būdų negalime nutelėti prevencijos šitame kontekste. Turime e, siekti labiau subalansuotų santykių su e, konflikto regiono valstybėmis. E, nes e, dėl susidariusios padėties kai kurios valstybės įmėsi terorizmo. Toliau jaunimo aspektas ir atsakomybės aspektas. Aš esu tarptų, kurie mano, kad e, kurie, kur, kurie mano, kad reikia padėti migrantams, juos priimti. Aš manau, kad jokių būdų negalime uh, tapatinti migrantus su teroristais, nes jie kaip tik bėga nuo islamo valstybės. Pone Gomiš. Aš taip pat norėčiau pasakyti, jog žinojome, kad kažkada nutiks tie išpoliai. Ponas Wainwright teisingai sakė, kad ko gero bus ir daugiau tų išpolių. Tad iš tikrųjų šokiruoja tai, kad valstybės narės netliko to, ką turėjo atlikti. Kodėl? Todėl, kad gyvenina kvailą ekonominę politiką, kuris skatina socialinę atskirtį. Ir ypač antrosios kartos migrantai tą jaučia, būtent jie ir surengė tas atakas. Jie ne užsieniečiai, jie europiečiai, tie, kur tas atakas surengė. Norėčiau paklausyti, ponė Roidrait, kaip jūs galite įvertinti radikalizavimo prevencijos programos, kur jos yra, ką jos veikia, jeigu radikalizavimo programos puikiai veikia kalėjime, ten žmonės radikalizuojami. Ir sakoma, kad programoms štai naujoms nėra pinigų deradikalizavimui. Taigi, ar išmintinga dabar atverti e, numatytų kelių, teisėtų kelių migrantams atvykti į Europą, kad jie nesivrautų Europą nelegaliai. Ar išmintinga kvestionuoti Šengeną? Iš mano šalies, pavyzdžiui, milijonas piliečių atvyko į Prancūziją ir į Vokietiją, kol Šengeno sistemos nebuvo. Be abejo, jie nelegaliai kirto sienas tų šalių. Dabar dėl PNR Be abejo, tai yra priemonė. Apie tai buvo kalbėta. Kitą savaitę kalbėsime apie radikalizavimo prevenciją Europos piliečių tarpę. Tačiau PNR yra priemonė. Tai nėra šiaip sau, kaip sakė ponas Braun, kad kažkas, kuo galėsim pamojuoti piliečiams. Ne, mums reikia efektyvių priemonių. O tai reiškia, kad tos efektyvios priemonės turi būti suderinamos su duomenų apsaugos taisyklėmis. Europos komisija, o ne parlamentas čia turi pateikti siūlymų šioje srityje. Ir mes iš tikrųjų prižiūrėsim, kad tie siūlymai būtų pateikti. Šaunamieji ginklai. Valstybės narės neįgyventino bendros pozicijos dėl gintų eksporto. Nieks nebuvo kontroliuojama. Nebuvo kontroliuojama ginklų prekybo valstybių viduje. Na, Net nekalbėsiu apie tos atvejus, kad kai kurios valstybės net po Paryžiaus atakų ginklus pardavinėjo vos nevaržytinėse. Tai štai, e, manau, kad pinigus reikėtų turėti ten, kur labiausiai reiktų. Reikėtų žmogiškuosius išteklius stiprinti ir gebėjimus, stiprinti žvalgybos ir policijos struktūras. Tačiau turime išsiaiškinti, ar valstybių narių tos struktūros yra pakankamai aprūpintos O kaip su Europolo centrais? Be to, interneto priežiūros reforma. Mes šiame pranešime, kurį aptarėme, kalbėjom apie tai. Mes juk ne, ne parlamentasgi trukdo atsirasti reikiamiems teisės aktams, tikrai ne. Pone Swinburne, please. Prašom. E, Ačiū. Tai, kas įvyko Paryžiuje yra siaubinga ir kartu labai liūdina. Ir tikrai neperdėsiu taip sakydama. Taip. E, e, e daugelis e, žmonių dabar, e, daugelie mūsų valstybių dabar bijo galimų tokių panašių išpolių. Tad e, dabar vėlgi kvestionuojama judėjimo, laisvo judėjimo laisvė, būtent e, ir sakoma štai, prie ko privedė šitą laisvę. Antai dėl Frontexo, Frontex veiklos. E, dabar iš tikrųjų matom, kad virš 90 procentų visų Frontexo pajėgumų E, nu, nukreipiama tiesiog e, gelbėjimui jūros operacijoms, bet kartu vėl e, per sieną, kaip per kokį keurą skėtį eina narkotikai, ginklai ir visi kiti dalykai. Tad vėlgi galima šiaip jau matyti, kokius klausimus dėl to kelia mūsų, mūsų piliečiai. Taip, teroristai. Mm, E, antai Švedijos, e, Švedijos, sakykime, kai kuriuose savivaldybėse e, savotiškai mastoma, sakykime, kaip, kaip vėlgi pasirūpinti, kad įtariami terorizmu būtų, sakykime, gražinami į darbo rinką ir imamasi kitokių programų. Tad iš tikrųjų mes turėtume pasirūpinti, kad tokie žmonės apskritai neturėtų teisės įžengti į mūsų teritoriją. E, ir todėl mes iš tikrųjų turėtume imtis griežtesnių šiaip jau veiksmų, pradėti nuo to, kad žmonės nebūtų radikalizuojami, atgrasinami nuo to. Uh, Albrecht. Labai ačiū. Pirmiausia, e, taip noriu pasakyti, kad mes turėtume e, veikti ryštingai šitų e, baisių išpolių at, situacijoje. Aš manyčiau, kad nėra vaisinga dabar kalbėti apie priemonės, kurio, kurios dar šiaip jau neaišku, ar jos reikalingos tokiu metu, dar kol ne visi tie žuvusieji palaidoti. Tai būtų tokia skubota reakcija. Ir dabar norėčiau grįžti prie pono Rūtės komentaro, ypač dėl kodavimo klausimo dabar požiūris į kodavimą gali būti tik tai arba už jį, arba prieš. Labai paprasta. Na ir be to e, reikia mąstyti apie šiaip jau e, informacijos tam tikrą slaptumą. Aš nepasisakyčiau už tokias drastiškas priemonės. E, nes kita vertus e, vėlgi nepamirškim, kad teisė susipažinti su informacija yra viena iš teisių įrašyta į žmogaus teisų konvenciją. Kitas klausimas, kaip būtų galima užtikrinti saugumą, juk mes jau ilgą laiką žinojom, kad teroristai iš tikrųjų pasinaudoja įvairiausių būdų, kad išvengtų uh, būtent kišimosi į mm, susižinojimą, komunikavimą kad e, buvo atskleista tam tikrų planų, būtent e, kaip atlikti teroro išpolius. Ir mane uh, nuliūdin, mane nuvylė pono e, Rūtės pasisakymas apie, sakykime, bendrus e, tyrimus, nes tokia reakcija buvo po rugsėjo 11-osios išpolių, tai yra buvo e, sukurtos tokios bendro tyrimo grupės, bet kita vertus vėlgi tam ne, nepa, nepakako lėšų Aš manyčiau, kad mes turėtume nenuleisti dėmesio nuo to ir iš ties turėtume pasiekti geresnių rezultatų, negu kad pasiekėm iki šiol. Dėkuoju, pana Reinrat. Ponas Reinrat rodė, jog jisai gerbė mūsų komitetą, todėl noriu jam padėkoti. Aš e, norėčiau savo raštu pareikšti solidarumą Prancūzijai ir, ir visai Europai, nes tarp aukų yra ne tik tai prancūzų, yra, tarp aukų yra ir, ir portugalų, ir žmonių iš labai įvairių pasaulio vietų. Tai buvo barbariškas iššūkis ir su terorizmu mes e, negalime kovoti, būdami romantikai, mes turime nepasiduoti baimiai, turime veikti, turime remti savo vertybėmis, turime daryti viską, kas yra įmanoma daryti, kad eliminuotume terorizmą ir kad apgintume savo gyvenimo būdą. Aš puikiai suprantu, kad teroristai yra neprieglapšio prašytojai ar nepabėgėliai. Teroristai, daugelis tų teroristų yra gimę Europoje, tačiau tai aišku, netrukdo teroristams pasinaudoti migrantų krize dabar e, norintiems patekti į Europą. Tad tokį klausimą mes turime kelti. Tame pabėgėlių sraute gali būti teroristų, jie gali būti tam tikras trojos arklys. Tad klausimas yra toks, Sunday Express ir e, e socialiniai tinklai Europoje citavo vieną Islamo valstybės šaltinį, kuris teigia, jog apie 80 tūkstančių kovotojų jau yra Europos teritorijoje, pasinaudodami pabėgėlių srautu. Vienas e, Rusijos politinių mokslų institutas, nes Rusija susiduria taip pat su terorizmo grėsmėmis, rusų visas lėktuvas, viso lėktuvo keleiviai e, e, žuvo per terorizmo išpolį. Tad e, tas Rusų instituto direktorius teigia, jog tas e, faktas, jog, keturi, jog 80 tūkstančių kovotojų gali būti Europoje, yra visiškai realus dalykas. Tad e, ar turime tikrai rimtai žiūrėti į šią grėsmę, jūsų nuomonę, ir ar e, pabėgėlių srautas buvo pretekstas Islamo valstybei? E, į Europos e, teritoriją atsiųsti savo kovotojų. Panas Weinhold. Aš e, manau, kad visi e, suprantame, jog šie įvykiai iš tikrųjų paženklino mūsų istoriją, mes dabar nebegalėsime gyventi taip kaip anksčiau ir e, bijau, kad ateityje bus dar kitų panašių išpolių, turime veikti racionaliai ir sistemingai siekti apsaugoti mūsų pagrindinės vertybės, turime būti nuoseklus ir veiksmingi, todėl labai svarbu diskutuoti šitais klausimais, kaip kad šiandien šios diskusijos metu, ypač dalyvaujant kitų institucijų atstovams, nes tai yra labai svarbu, turime nereaguoti karštakošiškai į e, susidariusią situaciją, mūsų e, karšta reakcija yra suprantama dabartėjame kontekste, bet e, turime veikti apgalvotai. Toliau diskusija dėl išmaniųjų sienų. Mes turime išplėsti, sustiprinti kontrolę apimdami ir Europos piliečius. Manau, kad tai nėra labai apgalvotas pasiūlymas. Pranešėjas e, mums pasakė, kodėl jis yra sunerimęs. Manau, mes turime likti šaltakraujiški ir nepasiduoti emocijoms. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš pasijutau taip, tarytum išpolis buvo prieš Lenkiją, todėl kad esu Europos parlamento narys ir mums tenka politinė atsakomybė kaip parlamento nariams. Uh, nes e, turime matyti giliau, turime analizuoti tai, kas įvyko. Nėra vertimo? Nebuvo vertimo į vokiečių kalbos kanalą. Pradedu iš naujo. Po penktadienio išpolių jaučiausi taip, tarytum išpolis būtų buvęs Lenkijoje, tačiau E, suprantu, jog e, tai yra tam tikras posūkis, todėl kad e, tie išpoliai įvyko mūsų Europos teritorijoje, o ne už mūsų sienų. Ir išpoliai darosi sistemingi ir atrodo, jog teroristai nori supurtyti ES pamatus. Buvo pateiktas klausimas, kiek europiečių per Turkiją vyksta kovoti ISIS gretose. Mes turime socialinių požiūrių analizuoti situaciją, žiūrėti iš kokių socialinių sluoksnių e, yra kilę tie kovotojai, kuriuose mečetėse jie yra darbuojami ir e, kur, kurios e, mečetės e, galėtų būti kaltinamas to, tokio pabudžio veikla, kas dalyvauja e, islamo valstybės propagandos skleidime ir kokios yra socialinės šaknis tų kovotojų. Nes e, pakankamai daug e, žmonių tam tikrose sluoksnėse palaiko islamo valstybę. Arba bent jau ne, nebiliai palaiko. Mes e, turime kovoti su tomis struktūromis, su tomis šaknėmis, iš kurių kyla e, tas e, terorizmas. Europolas čia vaidino esminį vaidmenį, kadangi tai yra tyriamojo pobūdžio, politinio pobūdžio organizacija. Tad kaip Europolas galėtų prie to prisidėti? Ir kitas klausimas, kiek e, per pastaruosius tris mėnesius Europą atvyko nelegalių migrantų laivais? Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš nenoriu kartuoti to, kas buvo pasakyta. Turiu keletą klausimų. Pirmas e, klausimas rytoj. Ne vidaus reikalų ministrai turėtų diskutuoti, o finansų ministrai ir jie turėtų galvoti apie tai, kaip nukirsti terorizmo finansavimo um, šaltinius. Valstybės turėtų diskutuoti apie tai, diskutuoti apie tai, kaip uždrausti ginklų prekybą krizės regionuose. Priminsiu, jog Islamo valstybė apsiginklavusi amerikiečiais ginklais, todėl kad e, Irako kariuomenė apleido savo e, ginklus ir e, tie ginklai pateko teroristams į rankas ir e, dabar padėtis yra kritiška to požiūriu. PNR klausimas. Prancūzijoje jau yra PNR, pusę milijono keleivių buvo registruoti toje sistemoje. Ar e, mums reikėtų daugiau PNR didesnės, platesnės PNR sistemos. Frontexas buvo minimas, ponas Braun ambasadorius minėjo, jog Frontexas e, kovos kartu su Europolu, su ginklų priekyba, ar Europolo įgaliojimai bus išplėsti, ar uh, ar, ar, ar, ar ne Europolas konkrečiai to užsijims, ką, ką Frontexas veiks šitame kontekste. Galbūt mes turėtume skirti laiko pamastyti, kaip Prancūzijoje ir kitose valstybėse galėtume kovoti su piliečių radikalizavimu. Ačiū visiems kolegos už jūsų supratimą, ačiū už jūsų klausimus, o dabar suteikiu žodį ponui Reinwright jis tikėkime atsakyti į klausimus. Ne visi jie skirti jums, bet iš tikrųjų, jeigu pabandytumėte atsakyti, būtų puiku, jeigu atsakytumėte atsakyti bent į tuos, kurie yra jūsų kompetencijos ryties. Ir puiku, kad likote ir išklausėte mus. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Na tikrai čia pakankamai vienišas jaučiuosi toli sėdėdamas nuo visų Atsakysiu klausimus, ponas Lopas sakė, dar kalbėjo apie Europos žvalgybos tarnybą. Turime būti realistai ir turime žiūrėti, ar politikai sutiks su tokios tarnybos egzistavimu. Nacionaliniai žvalgybos interesai net ir e, iki šiol buvo valstybių narių kompetencijos rytis. Kažin ar kas čia norės pasikeitimų. Operatyvinių gebėjimų e, kol kas mūsų e, strateginės informacijos rinkimo tarnyboje neturi daromi vertinimo pranešimai, tačiau tai negali būti laikoma žvalgybos tarnyba kokia nors. Europolas yra daug labiau įsitraukęs į šitos darbus. Jie teikia tam tikrą paramą, nors privalomų veiksmų suplanuoti negali ir tai nėra europinis FBI variantas, jokių būdų. Taigi, e, keitimasis informacija yra labai naudingas dalykas. Mes keičiamės informaciją, kai kalbame apie nus, organizuotą nusikalstamumą ar teroristinius veiksmus. Ir čia Europolas suvaidino labai reikšmingą vaidmenį. Mes dabar labiau esame susitelkę prie pačių aktų turimo. Kodėl keitimas informacija nėra geresnis dabar negu galėtų būti? Situacija yra štai kokia. Žvalgybos tarnybos kiekvienos valstybės narės mano, kad žvalgybos info, informacijos keitimas jis yra pagerintas ir žvalgybos tarnybos keičiasi tą informaciją. Europolo kanalai rodo, kad su policijos tarnybomis e, keičiamas informacija, kad tai labai pagerėjo. Europolas turi kompetenciją remti abitas sritis ir kurti tam tikrus tiltus tarp abiejų struktūrų. Tuo būdu galima geriau e, padaryti reikiamas išvadas. Dabar kontekstas iš tikrųjų labai sudėtingas. Yra dažnai E, labai daug sąsajų tarp organizuoto nusikalstamumo terorizmo, labai svarbu tinkamai tirti ir vieną, ir kitą. Tad keitimus informacijos platformos turi būti, būti pagerintos. Saugumo protokoluose dažnai yra diskutuojama labiau su žvalgybos tarnybėmis, tačiau galiausiai valstybės narės turi siūlyti iniciatyvas ir apsispręsti, kiek informacijos nori dalintis e, su Europolu. Apie tai rytoj kalbėsim, kai dėl išorės sienų apsaugos ir dėl migracijos bei terorizmo. Čia bent jau policijos, iš policijos perspektyvos žvelgiant, yra labai svarbu turėti tinkamas e, sienų priežiūros struktūras. Būtina turėti tam tikras efektyves priemonės, kurios palengvintų atvykimą e, legaliems migrantams ar pabėgėliams, tačiau kad būtų galima lengviau atrinkti tuos, kurie atvyksta Europos Sąjungą su kriminaliniais tikslais. Ir be abejo, migrantų krizės sprendimo kontekste neturi būti pamirštami ir šie mano minėti aspektai. Europolo vaidmuo saugant sienas E, buvo toks, reikėjo padėti valstybėms narėms ir Frontexui ir e, suteikti papildomų saugumo gebėjimų. Yra tokių žmonių be abejo, kurie, išsima, kurie veikia kaip nelegalūs migrantų vetliai, kurie išnaudoja tuos migrantus. Ir e, be abejo, čia taip pat svarbu apsitarti, ką daryti šioje srityje. Europolas taip pat gali paremti ir platesnės antiteroristinės operacijas. Apie tai irgi kalbėsim penktadienį, e, manydami, kaip galime e, užtikrinti geresnį saugumą šalyse. Kai dėl regionų valstybių ir santykių su jomis buvo pasakyta, kad reikia pagerinti mūsų bendradarbiavimą su valstybėmis tame regione, iš kur daugiausia sulaukiame pabėgėlių. Be abejo, E, mes teikiame savo paslaugą šioje srityje ir be abejo tas geresnis dialogas gali padėti vystyti geresnį bendradarbiavimą. E, tačiau būtina neužmiršti duomenų apsaugos taisyklių. E, su tais regionais, kuriuos aš minėjau, galima keistis tam tikrą informaciją. Kai kurios iš tų šalių, iš tų šalių kai kurios yra puikiai identifikavusios ved, prekeivių žmonėmis gaujas ir žino, kokie žmonės tuo užseima, to reikėtų neužmiršti. Ir atimiausių metų prie šių klausimų dirbsime aktyviau. Taip pat manęs buvo klausiama apie deradikalizavimo procesą. Neturiu paruošto puikaus atsakymo į šį klausimą. Galiu pasakyti, kad Europoje policija įsitraukusi yra į šį procesą, kad bandoma e, pasakyti, jog internetas buvo panaudotas kaip didžiulė sėkminga radikalizavimo priemonė. Daug socialinės veiklos priemonių buvo panaudota ISIS ar Daesh, tos islamo valstybės, kad būtų galima žmonės uh, žmonėms plauti smegenis ir juos radikalizuoti, paversti radikalais. Taigi dabar yra svarbu atkreipti dėmesį į tai ir svarbu užkirsti kelią Daešui, kad jie negalėtų žmonių manipuliuoti. Pritariu ponui Albrechtui dėl bendrų tyrimo komandų. Jis teisus e, Kovos su terorizmu centro naujojo idėja tokia ir yra, kad kartu dirbtų ir vienos ir kitos struktūros. Tai pagerintų bendradarbiavimą tarp valstybių. Na, iš tikrųjų, tai būtų e, toks projektas, kuris dabar dar yra daugmaž tyrimo stadijos. Ir dabar bandome išsiaiškinti, kokie yra poreikiai, ypač operatyvinėje srityje. Ir analizuojama galimybė sudaryti jungtinės tyrimų komandas. Ponas Ernst kalbėjo apie finansinę žvalgybą. Puikus pastebėjimas. Sutinku, kad mes turime sustiprinti savo gebėjimų šioje srityje. Aš jau savo įžanginėme pasisakymę sakiau, kad jau yra pritaikytos tam tikros priemonės. Kita met e, pradės veikti kovos su terorizmu centras. Bus pasitelktas finansinės žvalgybos informacijos tinklas. E, tuo būdu iš tikrųjų bus sudarytas labai aiškus kovos terorizmų frontas. Valstybių narių interesas, kurį remia Europol, yra toks turėti naują PNR europinę sistemą, kur būtų sukaupta daug informacijos ir kuris galėtų atsiliepti labai specifinius šalių poreikius. Na ir galiausiai manęs klausė apie bendradarbiavimą su Frontex. Ir kaip mes saugome visi kartu sienas. Be abejo, mes turime užduočių, kurios priklauso mūsų kompetencijos ryčiai. Sengiamės bendradarbiauti efektyviai, tačiau tas bendradarbiavimas ribotas dėl to, kad nėra įventas operatyvinis sustarimas tarp mūsų. Ir mes ne, neturim griežtai atribotos atsakomybės ryties to, kuo užsima Frontexas ir kuo Europolas. Europolas jau yra pasirengęs įgyveninti susitarimą, tiesiog Frontexo vidaus sėkmės sistemos patikrins paskutinius dar dalykus ir bus galima bendradarbiavimą pradėti. Ir tiek klausimų spėjau užsirašyti, tiek, į, į tiek jų ir atsakiau. And... Pone Mela, priminkit savo klausimą. Klausiu dėl pabėgėlių ir tos e, galimybės, kad galbūt yra keturi tūkstančiai teroristų e, pas mus. Atsiprašau, kad neatsakiau į šį klausimą. Nežinau, iš kur jūs turit šitą skaičių. Aš savo įžanginiam pasisakymę minėjau, kad mus neramina. Mus neramina e, tokia situacija dar ir prieš Paryžiaus e, išpuolius. Tačiau ne, ir kad bus e, kartu pasinaudojama migrantų krize ir pabėgėlių krize. E, Tad e, aš įsivaizduoju, kad ISIS, Daesh e, nori tiesiog pasėti to, tokią e, abejonę mūsų galvose, tiesiog, tiesiog pasinaudodami mūsų strate, migrantų strategiją, bet vėlgi kita vertus aš dabar negaliu konkrečiau atsakyti į šį jūsų klausimą. Pirmininkė, labai ačiū. Pone Vainraitai, ačiū už jūsų kantrybę, ačiū, kad atsakėte klausimus ir ačiū kolegoms, kad taip aktyviai dalyvavot šiuose diskusijuose. Na, o dabar e, iš karto pranešiu, kad mes nukelsim į vėlesnį laiką paskutinį darbo atverkės punktą ir kitus du punktus, septintą ir aštuntą, siūlau aptarti kartu tie du klausimai susiję su migracijos tema. Dar kartą ačiū ponia Weinraitai. Ta dabar savos, sava iniciatyva rengiamo pranešimo apie padėtį, migracijos padėtį viduržėmio jūros regione. Dabar pranešėjos nematau. E, šešėliniai pranešėjai pristatys kartu darbo dokumentą skirtą klausimui, kaip e, mūsų ES fondai panaudojami migracijos ir vystimosi kontekste. Čia kalbama kartu ir apie skubios pagalbos fondus. Tad e, vėlgi, kai pasisakysi, tai turėkit galvoj abu šituos du klausimus ir paminėkit abu. Tad dabar pirmiausia žodį suteiksiu bendriems autoriams, poniai Metsolai. Ne, ponė Gijok, e, Gijom kalbės ponios Kijangė vardu. Uh, Pirmiausia, ponia Mecola. Ačiū Kinga, ačiū kolegos, kad dalyvaujat svarstant šį klausimą. Tai yra pirmas mūsų komiteto posėdis po tų baisių išpolių Paryžiuje. Ir aš jau anksčiau e, turėjau progą pasmerkti tuos e, veiksmus ir mes iš tikrųjų turim progą pademonstruoti užuojautą aukom, solidarumą. E, tie lauk, e, dabar laikai teikia daug išbandymų Europai. Ir iš tikrųjų mūsų priemonės e, turėtų sustiprinti svarbiausias vertybės. Mes tikrai neturėtume, negalim ignoruoti to aspekto. Šiomis baisiomis dienomis mes iš tikrųjų negalim leisti, kad me, mūsų nuostata pasikeistų po šių e, išteklių, po šių išpolių. Tad Europa turėtų rodyti pavyzdį, kartu e, padėti nuo vargo karų bėgantiems žmonėms. Bet dabar čia iš tikrųjų mes e, turėtume atskirti E, būtent išpolių autorius ir pabėgėlius. Kita vertus, mes padėti turėtume vertinti realistiškai, neturėtume slapstytis. Iš tikrųjų, yra saugumo klausimai, kuriuos reikia spręsti. Vadinasi, išorės sienų valdymas turėtų būti tvirtas, stiprus, veiksmingas. Mes turim žinoti, iš kur e, atvyksta ir kas atvyksta pas mus. Ir tokiu būdu e, labai svarbu, kad valstybės narės laikytų laikytųsi ES teisės aktų nuostatų, saugodamos išorės sienos. Kartu saugumas mūsų pačių piliečių turėtų būti svarbiausias dalykas. Kita vertus, nereikėtų leisti tokių tendencijų, kai bus manoma, kad dauguma pabėgėlių yra galimi teroristai. Tad šiandien e, mes ir teikia darbo dokumentą skirta ES e, fondų, fondams, kurie orientuojami migracijos klausimams. Ir norėčiau padėkoti e, Cecilijai Kengu ir kartu e, kitų frakcijų atstovams. Iš tikrųjų, tas darbas nebuvo lengvas parengti štai tokį dokumentą ir mes visi pripažįstam, kad e, laikytis tokių kategoriškų nuomonių tikrai e, nepadės. Tad aš norėčiau keletą svarbiausių dalykų paminėti. Pirmiausia, kaip leidžiamas Europos fondų lėšos e, migracijos klausimams spręsti čia tiesiog ne, neužtikrinant atskaitomybės, tai nepadės e, sušvelninti situacijos, tiesiog tik tai sustiprės įspūdis, kad imamasi veiksmų, kurie nieko neduoda. Dabar mes e, įvertinam įvairius fondus, kurie susiję su migracija ir prieglopšio klausimais ir mes turim nustatyti, kiek ES jau išleido ar išleidžia migracijos migracijos politikai. Ir tik tokiu būdu ir taip visada mes tada padarysim tą procesą skaidresnį. Europos lygių pripažįstam, kad komisijos ištekliai skirti mm, ir E, pabėgėlių krizai spręsti, padidėjo 1,7 milijardais eurų per e, paskutinius laikotarpius. Ir mes kartu nustatom, kad reikia daugiau lėšų. Mes raginam valstybės narės daugiau e, skirti ES Afrikos patikos fondui, nes kol kas tie indėliai, kuriuos padarė valstybės narės, gana nuvilia. Dėl užsienio ir vystomosios politikos tai vėlgi čia neturėtume pasimesti tarptų daugybės fondų. Mes turėtume žinoti, kaip tiksliai leidžiamos fondų lėšos kartu į kokias šalis, į kokias tranzito šalis, į kokius kanalus tie pinigai patenka. Uh, mes turėtume užtikrinti, kad mūsų skiriamos lėšos tikrai padėtų žmonėms. Dabar dėl vystomosios pagalbos. Tai mes pripažįstam, kad ta pagalba turėtų būti teikiama su tam tikrom sąlygom. Tai mums svarbiausia. Mes tiesiog negalim vystomosios pagalbos lėšų skirti tom šalims, kurio, kuriuose nepadaryta pažanga svarbiausiais dalykais. Uh, Bet to mes turėtume spręsti ir geopolitinius e, klausimus, e, būtent e, klausimus susijusios su migracijos šaknimis. Turiu galvoje pajėgumų stiprinimą trečiosiose šalyse, vakarų Afrikos valstybėse, švietimo sistemų, prieglopšio gerės sistemų stiprinimą, kartu teisė saugos sistemų, šie, sienų apsaugos stiprinimą. Ir baigsiu. Lėšos, fondų lėšos labai svarbios, tačiau tomis lėšomis, e, lėšos nepakeis solidarumo priemonių. Mes tiesiog negalim uh, tiesiog leisti pinigų ir tikėtis, kad už, už, už, už tuos pinigus vėlgi bus pasiekta visko, ko norim. Mes ir toliau turim daryti spaudimą kiekvienai valstybei nariai, kad šioji tikrai deramai e, prisidėtų, deramai atliktų jai mm, numa, deramus darbus. Labai ačiū, ponė Metzola. Ir toliau, ponė, įgyjom kalbės ponios Kiengė vardu. Kolegė, madame Kiengė, qui présente ses Dėkuoju, aš e, kalbu kolegės Kengė vardu, jinai atsiprašo, negali dalyvauti šiame posėdėje. Jinai norėtų padėkoti šešėliniams pranešėjams, kurie labai aktyviai dalyvavo dokumento rengime, tai yra ponui, ponams Korau ir poniai e, Minelį, taip pat dėkuoja poniai Matsola. E, dokumento pagrindas yra labai tvirtas ir aišku, buvo lengviau siekti susitarimą, todėl kad e, apie šitos dalykus buvo pakankamai daug kalbama spaudoje. Ir e, labai svarbu yra pabrėžti tai, kad e, reikia siekti bendro požiūrio šioje srityje, teisingumo, vidaus reikalų srityje esantis fondai yra naudojami, tačiau pakankamai sunku įsiaiškinti, kiek konkrečiai lėšų uh, ir kaip yra e, panaudojamos e, migracijos ir prieglapščio srityse. Tai čia e, kai kurie dalykai turi būti patikslinami ir išvardinsiu kai kurias ponios Kengia manimų labai svarbias rekomendacijas. Ir tai bus susiję taip pat su ateities prioritetais. Nors uh, 15-16 metų Europos biudžetuose buvo numatyta padidinti lėšas migracijai ir e, prieglopšiai vis dėlto e, realiai 16 metais ES e, naudos tokias lėšas, kurios pagal planavimą buvo numatytos 17, 17 ar 20 metams. Valstybės narės turi taip pat e, įtvirtinti atitinkamus e, aspektus savo nacionaliniuose biudžetuose numatydamos e, tuos, tas lėšas, jeigu nenorime, kad AMIF fondas būtų išsemtas iki 20 metų, tuomet turi būti įmamasi atitinkamų priemonių. Turime teikti pirmenybę migracijas e, ir prieglopščio specializuotiems fondams, taip pat turi būti užtikrinama geresnė prieiga prie informacijos valstybėms e, narėms. Europos parlamentas turėtų būti e, reguliariau ir geriau informuojamas tiek ES, ES komisijos, tiek ir valstybių narių Skaidrumo principas turi būti tvirtinamas ES biudžeto kontekste. Pone Kengė pabrėžė, jog AMIF keturių tikslų plotmėje turi būti kalbama apie konkrečias skiriamas tam lėšas. E, moksliniai tyrimai, e, perkelimas, e, prieiga prie migrantams prie socialinių paslaugų. E, valstybės narės, kiek įmanoma per pilietinę visuomenę užtikrins e, lėšų panaudojimą anksčiau išvardintose srityse. Kalbant apie daugiametės finansinės programos peržiūrą ir kalbam apie trečią. Abi. Europos investicijų bankas taip pat e, turėtų suvaidinti savo vaidmenį, kad e, lėšos pasiekti pagalbos, pasiektų pagalbos gavėjus. Taip pat turi būti atsižvelgiama į e, individų teisės. Toliau dėl hotspots valstybėse narėse. Čia yra pabrėžiama, jog e, pilietinės visuomenės e, įvairios organizacijos turėtų turėti galimybę veikti tais atvejais, kuomet yra pažeidžiamos e, pagrindinės teisės. Ir dabar anglų kalba. Mes pat užtikrinant žmogaus teisės būtina atlikti reikiamas prognozijas susijusias su nelegalia migracija. Ir čia turime kalbėti apie tarptautinę apsaugą, apie migracijos vystimasi ir ir, ir, ir reikiamų teisų užtikrinimą šalies viduje. Kitaip tariant, e, e S2020 strategijoje yra numatytos tam tikros nuostatos, pagal kurias reikalinga, kad ES skirtų reikiamas lėšas tam, kad būtų galima tinkamai gyveninti migracijos politiką vidaus ir išorės fondai veikia atskirai, trūksta geresnės koordinacijos tarp jų, tai turėtų būti pagerinta. Migracijos politikos finansavimas, e, humanitarinė pagalba ir vystomoji pagalba, visus čia veikiantis lėšai turė, e, fondai turėtų būti geriau koordinuojami. Spinelli. Ringrazio innanzitutto. Dėkoju pranešėjom, dėkoju kolegai Inicijo Koravo ir visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie teksto rengimo. E, vis dėlto turiu pasakyti, kad e, mūsų komentarai nebuvo įtraukti į galtinį tekstą. Pavyzdžiui, tie, kurie susiję su e, prieimimu ir su Italijoje vykusiais skandalais, toliau dėl uh, hotspot ir e, priekšio prašytojų teisių pažeidimų. Yra buvę daug liudijimų šitais klausimais, tai taip pat ne, nebuvo įtraukti tie pasiūlymai. Taip pat norėjome, kad e, kartumo proceso kontekste būtų minimos nedemokratinės valstybės. Tačiau yra ir kitų daug pozityvių aspektų, mano nuomonė. E, visų pirma, ES prokuratūros, stiprios prokuratūros e, e, įkūrimas ir atitinkamas bendrijos biudžeto finansavimas, toliau e, integracijos prieglopščio migracijos finansavimas, legali migracija, išsiuntimas, taip pat solidarumo užtikrinimas ir jų finansavimas ketvirtas E, komisijos e, siekis įtraukti nevyriausybinės organizacijas bei užtikrinti skaidrumą, kontrolę ir lėšų panaudojimo atsakomybę yra numatyti stebėsenos ir vertinimo, ne tik tai ekspost, bet ir itinerė mechanizmai, e, kurie padeda siekti tikslų ir tai yra geras dalykas ir galiausiai yra priimtinas e, e, pasiūlymas užtikrinti tarptautinėms organizacijoms e, sąlygas veikti šioje srityje bei e, įvairių nevyriausybinių organizacijų prieiga prie bendrijos finansavimo. Atsiprašau, už keletą minučių turiu išeiti iš šio posėdžio, nes turiu kitą posėdį, kuriame būtinai turiu dalyvauti, tad atsiprašau. Ačiū. Jo. Panas Korau, aš taip pat norėčiau padėkoti kolegai Barbarai Spinelį ir kitiems kolegoms, kurie padėjo parengti tą dokumentą taip pat pranešėjams Kendžia ir Nacoli. Šis darbas yra kompromiso rezultatas, nes tai buvo pagrindinis mūsų tikslas. Norėjome tokio dokumento, kuriam pritartų visos politinės frakcijos, tad e, turėjome, aišku, kai kur mažiau ambicingi būti, kad tas e, kompromisas būtų pasiektas. Aš esu sicilietis, italas, tai aš. E, kai, kai kuriais aspektais būčiau laikęsis griežtesnės pozicijos, tačiau vis dėlto sakau, kad rezultatas geras, todėl kad mums pavyko pasiekti tą horizontalų konsensusą ir tai žingsnis į priekį. Italams e, migracijos klausimas visuomet yra nagrinėjamas mafijos organizuotų nusikalstamumo kontekste. Taip pat e, mes e, kalbam apie tai politinėme kontekste ir manome, kad reikia dėti bendras pastangas sprendžiant šitos klausimus, kai kalbam apie migracijos finansavimą, tai žinome, kad lėšos nėra neribotos ir todėl labai svarbu, kad tos lėšos būtų tikslingai panaudojamos, galvojant apie ES tikslus, kad būtų proporcingumo principas užtikrintas valstybėse, valstybėse narise ir kad būtų atsižvelgiama į skubos aspektus. Uh, prioritetai, kaip paieška, prieimimas, identifikavimas, perkelimas, integracija pabėgėlių mūsų visuomenėse, taip pat e, aktyvus pilietinės visuomenės dalyvavimas yra labai svarbus migracijos politikos aspektai ir e, turėtume šitų principų neaukoti vien tik tai sienos stebėjimo naudai. Taip pat e, piknaudžiavimas bei sukčiavimas, panaudojant e, lėšas. Žinome, kad e, tai yra objektyviai kylantis sunkumas įvairiose ES e, veiklos rytise, skaidrumas, skaidrumo užtikrinamas, demokratinė kontrolė yra apsunkinami, tačiau būtina jų siekti. Žinome, kad migracija yra pelningas verslas, žinome, kad toje srityje yra korupcijos ir kitų problemų, kad, tai, kad migracija yra susijusi taip pat ir su narkotikų prekyba ir prekyba žmonėmis. Tai yra svarbus aspektai ir tai, kad jie yra dokumente, yra labai geras dalykas ir tai pabrėžėme. Mums labai svarbus yra E, punktas, kur kalbama apie lankstumą ir racionalų tikslų siekimą, užtikrinant santykas tarp ES ir trečiųjų valstybių, e, užtikrinti skaidrumą, kuomet leidžiami mokesčių mokėtojų pinigai, bei siekti, kad būtų vengiama sukčiavimo, užtikrinti migrantų integraciją ES, vengti lėšų fragmentavimo tarp įvairių ES e, pozicijų, taip pat, kad atitinkamai lėšų būtų skiriama pilietiniai visuomeniai, tokie yra mums svarbiausi aspektai. Dėkuoju. Dabar norėčiau paklausti dar, kas norėtų kalbėti. Pone Gomes, labai trumpai kalbėsiu. Aš nemanau, kad e, iš tikrųjų mes laikomės hartumo proceso, kai tiesiog pavedam tam tikras paslaugas kitiems palikti, pa, atlikti. Tikrai kiti neišspręs problemų. Dar noriu pasakyti. Aš pasisakau už daugiau nuoseklumo, dėrėjimo vidinio, turiu galvoje Europos, sando, Europos Sąjungos fondo lėšų panaudojimą tiek viduje, tiek išorėje. Šita prasme Europos kaiminystės politika, naujas požiūris į jį, kurį išdėstė komisijos narys Han ir ponė Mogerini, šio, jos atstovas, tai yra labai svarbu. E, Ta mes irgi galėtume atspindėti pranešime nes iš tikrųjų matom, kaip trūksta koordinavimo ir tikrai to mes negalim leisti. Nes pabėgėliai, migrantai ir toliau atvyks ir mes turėtume kur kas organizuočiau stebėti padėtį. Ir aišku, ne, iš anksto net grasinti žmonių, kad šie neatvyktų pas mus. Antai rytą pusryčiavau su tam tikrais nevyriausybinio organizacijų ekspertais dėl būtent Turkijos, Turkijoje esančių pabėgėlių kitose regiono šalyse ir buvo paminėtas Irakas. Ten mūsų eko direktoratas nekoordinuoja veiksmų su vietos struktūromis, tam, kad būtų galima pabėgėlių stovyklose sukurti tam tikras mokymo sąlygas. Tad daug žmonių bėga iš Irako ar Sirijos e, kartu ir todėl, kad nėra jokių ateities perspektyvų jiems ir jų vaikams. Tačiau kalbam apie visišką veiksmų atsietumą. Ir todėl tikrai kreipiuosi į met, ponės Metsolą ir Kvengą, kad apie tą būtų galima kalbėti pranešime. Ačiū, ponė. Bjork. Labai ačiū, labai trumpai, trumpai pakalbėsiu. Mes irgi dalyvavom šioje e, delegacijoje vakarų mm, Balkanų šalyse, kartu tranzito e, kai kuriuose šalyse. Atsiprašau, tai gal man tada kalbėti angliškai. Taip, mūsų frakcijos vardu ir kitas delegacijos mes apsilankėm keliuose uh, vakarų Balkanų valstybėse. Vien, viena jų buvo e, pasienyje tarp Bulgarijos ir Serbijos pabėgėlių stovykloje. Ten buvo pabėgėlių, kurie skundėsi, kad e, Bulgarijos policija e, juos sumušė, šunimis pjūdė, atėmė jų pinigus kartu nevyriausybinio organizacijų pranešimų yra apie tokius faktus. Dėl finansavimo. Taip, komisija finansuoja e, kartu Bulgarijos polici, policijos darbą, kad šis pagerėtų, bet nežinau, ar komisija gal pasvarstytų ir apie fondo lėšų e, nutraukimą, kai būtent fiksuojami to, tokie policijos veiksmai. Pirmininkė, taip, čia buvo mm, vertimo techninių nesklandumų. Aš vėl suteiksiu žodį pranešėjai, poniai Metzola, ir kartu pereiti prie kito, kito darbo tvarkės punkto, kuris susijęs būtent su tuo mūsų ką tik aptartu. Pone Metzola, labai ačiū. Taip, aš priemiau domen visas pastabas. Tad e, iš tikrųjų norėčiau, kad toliau mm, dirbtume su šiuo pranešimu tą pačią dvasę, e, nes e, temomis, dėl kurių susitarti reikės pasiekti kompromisinį susitarimą. Taip, iš tikrųjų, čia mm, dabar buvo pakalb... ponas komisijos narys Hanas pakalbėjo apie naują Europos kaiminystės politiką, naują požiūrį. Ačiū už pasiūlymą atsižvelgti į tai pranešime. Dėl Tunisui skirto pranešimo, tai dokumentas iš tikrųjų labai iškalbus, misija buvo puikiai, Cecil Kiengė ir aš pati vadovavom penkių asmenų delegacijai programa tikrai buvo labai gerai suorganizuota ir tą progą ačiū sekretoriatui už tai, kad parengėt programą. Mes norėjom tiesiog būti e, kitokia, ne vien įprastinė delegacija, kad būdavo praeitie. Mes tiesiog norėjom e, tam tikrų naujų dalykų pasiekti ir greta Nobelio taikos premijos laureatų, po to, kai buvo skirt, nu, numat, numatomi prizai, mes kartu mm, susitikom su nemažai nevyriausybinių organizacijų, žurnalistų ir iš jų, iš pirmų lūpų išgirdom apie padėtį. Taip, Tuniso silpnieji punktai Visa tai priklausys ir priklauso, priklausys daug nuo to, kas, kokia padėtis Libijoje, o padėtis Libijoje iš tikrųjų labai, labai pažeidžiama, nes ten vis išpolių, įvairių milicijos grupuočių išpolių e, daroma ir nėra tokių tarpininkų, kurie stengtųsi palaikyti dialogą tarp e, tos E, vyriausybės, kuri besiformuoja ir įvairiausių grupuočių, nes ten veikia ir Boko Haram tam tikrų lastelių, kitų e, organizacijų, kurios veikia e, šalies šiaurėje. Ir visa tai kelia didžiulį nerimą Tuniso vyriausybei, kuri iš tikrųjų deda daug pastangų, kad prekeiviai žmonėmis mm, nepasinaudotų būtent tą suirute Libijoje. Bet dabar e, santykiai tarp Alžyro ir Tuniso vyriausybių yra geri. Alžyro institucijos padeda Tunisui po išpolių, teroro išpolių Suso mieste. Tik tai toks, tokia neigiamesnė gaidelė Tai po to, kai mes e, apsilankėm Ardyjos su, sulaikymo centre, mm, dabar mums buvo bandoma sudaryti įspūdį, kad viskas gerai, bet kita vertus mes matėm tik tai vieną asmenį ir mes mąstėm, kurgi galėtų būti kiti asmenys, kurie grasina Tuniso vyriausybei, kurie tikrai gali imtis veiksmų. Aš įsivaizduoju, gal darau prielaidą, gal jie netam sulaikymo centre ar centruose, jie kalėjimuose, bet vis dėlto klausimas tvirojo ore, kur tie asmenys. O šiaip apskritai viskas vyko gera dvasia ir mes iš tikrųjų uh, susidarėm pakankamai išsamų vaizdą apie valstybę, kuri yra arčiausia mūsų pietinių sienų. Turiu galvoj, sakykime, Sicilijos sienas. Tada aš norėčiau paskatinti kolegas, kad ateityje suorganizuotume daugiau panašių susitikimų e, tose šalyse ar su to, tų šalių atstovais, šalių, iš kurių migrantai atvyksta ir tokių šalių, kuriuose radikalėjimas didėja ir iš kurių, e, iš kurių e, daugiausia atvyksta nelegalių e, migrantų, kur veikia siautėje prekeiviai žmonėmis. Tad, kaip jau sakiau, mes susitikom su nemažai ambasadų, konsulatų, E, ES valstybių atstovais ir teikėm klausimą, kaip galėtume vertinti Tunisą, ar tai yra tranzito, ar paskirties valstybė. Ir mums buvo atsakyta, taip, vienos valstybės narės konsulato atstovai pasakė, kad dauguma asmenų, kurie prašo ES vizų, yra Tuniso piliečiai, tai būtent jie nori vykti ES darbo tikslu. Ir tai vėlgi susikirto, buvo priešinga negu tai, ką išgirdom iš Tuniso vidaus reikalų ministro, kuris sakė, kad e, padėtis gera, bet matom padėtis, kad dauguma atvykstančių iš Tuniso žmonių, tai yra mm, jauni vyrai tarp 20-35 mm, metų ir jie vyksta darbo tikslais. Pirmininkė, ačiū Roberta, ačiū už informaciją. Toliau ponas Korao, ponios Kiengė vardu kalbės. Grazie, parlerò a nome della. Dėkuoju, kalbėsiu kolegos Kendžio vardu ir savo paties vardu, todėl kad aš taip pat buvau delegacijoje, kuri, kuri vyko į Tunisą. Aš pritariu tam, ką, ką sakė Roberta Mecola, sutinku su ją, noriu padėkoti sekretoriatui už puikų darbą per tas dvi dienas. Mes praktiškai neturėjome visiškai laisvo laiko, kada atsikvėpti, nes buvo labai daug susitikimų nuo pat ryto iki vakaro ir e, nieko, nieko kito ne, ne, negalėjom daryti, nes nebuvo laiko. Tad e, sutinku su to, kas buvo pasakyta. Bet e, iš tų pokalbių, susitikimų su pilietinės visuomenės atstovais, su vyriausybės atstovais, parlamento atstovais ir kitų institucijų atstovais supratome, jog Tuniso vyriausybei prioritetas yra saugumo užtikrinimas. Ir e, taip pat veiksminga ir plačios apimties migracijos e, politiką. Taip pat e, per kai kurios sustikimus e, supratome, kad Tuniso institucijos mano, kad Nisas tampa ne tik tai tranzito, bet ir galutinio tikslo šalimi, todėl jiems labai svarbu parengti teisėkuros pagrindą, nes e, e, ta valstybė kol kas dar neturi įstatymo dėl prieglopščio ir turi jį kaip galima greičiau priimti. Taip pat e, parlamento nariai mums sakė, kad mano, kad tas įstatymas greitai bus priimtas. Toliau teisės aktai dėl teisinio migrantų statuso, nes nelegaliai esantis e, teritorijoje migrantai e, turi mokėti baudas ir e, pažeidžia įstatymas yra traktuojami kaip nusikalteliai. Tačiau kita vertus, tie migrantai negali išvažiuoti iš valstybės, kol nesumoka mano minėtų baudų, taip pat iškyla daug neiškumo dėl jų teisų užtikrinimo. Dėkuoju, pana, pana Gomeš. Pane Gomeš, ačiū kolegoms, kurie vyko į šią misiją. Kiek žinau, šio pobūdžio misijų dar nėra buvę, bet paprastai, kai keliaujam su misija, susitinkam ir su opozicijos atstovais. Ir taip turėtų, mano supratimu, būti visada. Norėčiau grįžti prie to, ką minėjo ponė Mecola. Dėl Libijos įsitraukimo. Ir ne tik dėl Tuniso saugumo, bet dėl mūsiškio taip pat. Vėlgi, šis klausimas irgi yra nepelnytai paliktas nuo šaly. Galbūt kažkas e, ir bando šį klausimą judinti, tačiau tikrai ne, tai nedaroma tiek, kiek reikėtų. Islamo valstybės teritorija yra pasiekusi ir Libija, ten yra jos kontroliuojamų teritorijų. Ir žmonės iš ten yra arba priversti išvykti, arba yra terorizuojami tos valstybės. Valstybės narės ir toliau nekalba apie tai. Ir nekalba apie tai, kuo tampa Libija. Tai yra niekieno žemė, dykuma kažkokia, kurią užima ISIS. Turkija ir Kataras, ir Saudo Arabija, Jungtinė Arabų Emiratai, Egiptas turėtų paaiškinti, kodėl susidėjo, susiklosė tokia situacija Libijoje, kokią turim šiandien. Ir dabar, štai, dėl kai kieno neveikimo turim tokią padėtį, kokia yra šiandien. Ačiū poniai Gomes, ačiū kolegoms už jūsų bendradarbiavimą. Kitas mūsų laikas turi būti paskirtas diskusijoms kitų klausimų. Bet susitiksime gruodžio 10 dieną. Tai bus lapkričio 23 diena. Mm, mūsų kito posėdžio data, balsuosime, nepamirškime atsinešti kortelių. Ir paskui įpratinis. Uh, Mūsų posėdis vyks lapkričio 30 ir gruodžio 1. Ačiū už jūsų dėmesį bei bendradarbiavimą šį rytą. Nebuvo labai lengva. Ačiū visiems ir gražaus savaitgalio.